Ah, ya, eh, Ocampo.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 Colleghi, procediamo all'audizione pubblica sul tema e ruolo. Sveiki, kolegos. Atėjo laikas mūsų klausimui ES vaidmuo, sprendžiant išaldytus konfliktus ir ypač kalbėsime šiandien daug apie Pietų Kaukazą ir Padnestrę. 2008 m. rūpjūtis Grūzija tuo metu e, Pietų Kaukazo regionas atsidūrė tarsi rampo šviesoje. Europos Sąjunga ėmėsi aktyvios veiklos, tarpininkavo užtikrinant nu, ugnies nutraukimą, paskui nusintė stebėtojų misiją. Uh, E, šis konfliktas mums daro galimybę pagalvoti apie išaldžius konfliktus apskritai ir pagalvoti, kaip užkirsti kelią tam, kad jie netaptų rimtais konfliktais. E, buvo paskelbtas ketvirtaisiais metais komunikatas, kuriame buvo pasakyta, kad e, Europos Sąjunga turi pabandyti užtikrinti stabilumą, vykdyti konfliktų prevenciją, krizių valdymą prie savo sienų ir tai buvo pakartota 2009 metų deklaracijoje. E, pernai buvo mm, paskelbta rytų partnerystės iniciatyva, įsigaliojo Lisabono sutartis, e, atsirado aukštoje galiotinio užsienio politikai pareigybė ir tai rodo, kad ES turėtų turėti galimybių rasti išaldytų konfliktų sprendimą. E, Europos pietų Kaukazo strategija yra patvirtinta taip pat ir tai rodo, kad mes daug galvojame apie šį procesą. Ponas Kirilovas yra parengęs pranešimo projektą, ten kalbama, kad ES turėtų patvirtinti nuoseklę strategiją, kurioje būtų uh, E, kalbama apie atskiras šalis, e, koordinuojami veiksmai jų atžvilgių, taip pat e, reikia galvoti apie visą regioną. Šiandieną mes surengėme klausimą, norėdami pagalvoti apie šios dalykus kartu, galbūt pateiksime pasiūlymų papildomų. Norėčiau pasveikinti mūsų svečius, daktarė Sabina Freiser, daktarė Sabin Freiser, Fischer ir Jonathaną Coheną. Sveikinu jūs visus tris. Po to, kai jie pasisakys, suteiksiu žodį Evgenijai Kirilovui, kuris yra mūsų pranešėjas ir pristatys savo pranešimą apie Pietų Kaukazą. Taigi visiems dėkoju, kolegos, kad atvykote. Ir prašyčiau svečių kalbėti neilgiau kaip 10 minučių, tada turėsime pakankamai laiko surenkti klausimą atsakymų sesiją. Taigi ir suteiksiu dabar žodį jums. Labai ačiū Jums, ačiū AFET komitetui, kad pakvietė mane į šį klausimą. Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie ES politiką ir konfliktų sprendimą postsovietinėje erdvėje pirmiausia. Bet kadangi kalbame apie Pietų Kaukazą šiandieną, tai aš galvoju, kad reikėtų pakalbėti pirmiausia apie neišspręstus konfliktus, bent jau taip aš e, vadinsiu juos, apie Pietų Kaukazą. E, dėl Padnestrės. Jūs e, turite kopijas pranešimą ir aš apie e, tai tiek daug nekalbėsiu, nesiplėsiu. Taip pat nekalbėsiu plačiai apie ES priemonės, nes te turiu 10 minučių. Ir e, manau, kad tai užimtų benelik daug mano laiko. Plate, platesnė prasme, Europos Sąjunga uh, per pastarusius septynerius metus vis dažniau dalyvauja šioje veikloje. Dabar pakalbėsiu apie pasiekimus ir problemas bei nesėkmes šios politikos pirmiausia pietų Kaukaze. Taigi pasiekimai, kaip sakiau, ES vis aktyviau dalyvauja nuo 2003 metų, kai buvo paskirtas specialusis atstovas Pietų Kaukazų Europos Sąjungos ir bendresnėme lygmenyje galima pasakyti, kad ES iš tiesų pasisekė pagilinti dvišalius santykius su trimis Pietų Kaukazo respublikomis. Kadangi ES nedidelė apimtimi e, dalyvauja Kalnų Karabacho konflikte, tai vertindami e, savo pas, ES pasiekimus, pirmiausia, kalbėsime apie Gruziją. Kaip žinia, 2008 metais vyko Gruzijos-Rusijos karas ir ES tapo pagrindinė veikėja sprendžiant konfliktą. Jis suvaidino esminį vaidmenį baigiant karą. 8 metų rūpjūtį ir taip pat pasitelkė įvairias priemonės ES tam, kad būtų užkirstas kelias e, jėgos eskalavimui. E, aš apie tai labai plačiai nekalbėsiu, bet dėl negatyvesnių aspektų e, reikia pripažinti, kad ES ir kiti tarptautiniai veikėjai nesugebėjo užkirsti kelią pačiam karui rūpjūtį 8 metų Ir nežiūrint mūsų diplomatinių pastangų, didesnio įsitraukimo į regioną to nepavyko padaryti. ES nesugebėjo padaryti pakankamai spaudimo Rusijai, kad ji laikytųsi taip pat ugnies nutraukimo sutarties, nepavyko ES užkirsti kelią e, naujam status quo Gruzijoje ir ES nepavyko, nepavyko visiškai įvykdyti savo mandato dėl to, kad negalėjo nuvykti atstovai pietų e, Osetiją ir Abhaziją. Uh, ir kol kas neaišku, kaip bus pasiekta pažangos, bet reikia pripažinti, kad egzistuojantis iš anksto nustatytas formatas nepasiteisino taip pat visiškai ir yra tam tikrų klausimų dėl Ženevos darybų. Kaip sakiau, beveik e, es nedalyvauja Kalnų Karabache, dėl to neįmanoma įvertinti es politikos ten. Uh, ES dalyvavimas Gruzijoje labai padidėjo, bet nežiūrint teigiamų rezultatų, e, padėtis yra gana eklektiška, trapus dalyvavimas, konfliktas 8 metų rūpjūti labai pablogino padėtį Gruzijoje ir tai, aišku, atsiliepė ES politikai. Dabar norėčiau paminėti kliūtis veiksmingesniai ES politikai sprendžiant konfliktus Pietų Kaukaze. Iš esmės matau keturis veiksnius arba dilemas, kurios kenkia sėkmingai e, ES politikai regione. Pirmiausia, iškyla prieštra tarp e, požiūrio orientuoto į plėtotę ir etnopolitinės arba tapatybės dimensijos konfliktuose. E, ilgalaikė politika Pietų Kaukazo Respublikose ES koncentruojas į ekonominę plėtrą kaip konfliktų sprendimo priemonę. Ir mintis yra ta, kad e, to šalis galėtų išaukti į demokratinės, ekonomiškai tvirtas valstybės ir tai pagreitintų susitaikymą ir greičiau ar vėliau e, nepripažintos teritorijos e, vėl būtų integruotos ir tai būtų geriausia išeitis jų pačių ateičiai. Tam tikrą laikotarpį šis požiūris atrodo pasiteisino pietų Osetijoje. Ten, e, kaip žinia, gyvena mišrios bendruomenės, nėra aiškių takoskirių tarp atskirų grupių, tačiau e, Abhazijoje ir Kalnų Karabache yra vis tik tai kitaip ir šis požiūris atrodo neprisideda prie pasitikėjimo stiprinimo, net priešingai ekonominė pagalba vienai pusiai atrodo gilina atotrukį tarp skirtingų etninių grupių. Dar reikia vieną dalyką paminėti, perspėti apie vieną dalyką. Nei kaiminystės politika, nei rytų partnerystė iš tikrųjų nesiūlo narystės perspektyvos, bent jau Gruzijai, čia kalbant konkrečiai. Europos Sąjungos galimybės yra gana ribotos paremti plėtotę viduje ir veiksmingai taikyti sąlygiškumo principą tokiu būdu ES neturi galimybių nusverti ar turėti didelės įtakos dalyvauti trečių šalių ekonominėje plėtotėje e, Rusijos, pavyzdžiui, atžvilgių ar Armenijos kalnų Karabacho atveju. Bet aš čia dar noriu pasakyti, kad vien orientavimasis į plėtotę ir nekreipiant dėmesio į etinius politinius tapatybės dalykus e, nepasteisino, negi pagilino problemas tam tikrais atvejais. Kitas dalykas - dvišaliai santykiai e, ir tarpininkavimas bei pasikeimo stiprinimas. Europos Sąjunga, spręsdama konfliktą pietų Kaukaze, pirmiausia dirba per dvišalius santykius su atitinkamomis šalimis ir tai kenkia ES galimybė veikti kaip tarpininkiai ir užsitikrinti pasitikėjimą ir stiprinti pasitikėjimą. Ir ši dilema labai išryškėjo Gruzijos atveju po uh, rožinės revoliucijos Sakašvilio administracija labai daug užsiemė lobizmu, prašydama, kad es labiau įsitrauktų į konflikto sprendimą ir taip pat buvo prašoma desnio transatlantinio bendradarbiavimo, e, suartėjimo su NATO ir panašiai. E, šioje situacijoje Europos Sąjunga vis dažniau matoma, kaip e, Gruzijos e, šalininkė politinių veikėjų pietų Abhazijoje ir šiaurės piet, pietų Osetijoje ir Abhazijoje. E, pagal Europos kaimystės politiką ir rytinę partnerystę ketinama plėtoti partnerystės š... santykius su tiek Armenija, tiek Azerbaidžianu. Šios dvi e, valstybės iš tikrųjų kariauja, galima sakyti, dėl Kalnų Karabacho. ES labai sunku rasti poziciją konfliktų sprendimo procese. Trečiasis pastebėjimas - lūkesčiai ir nuomonės e, šalyse, kurias paveikia konfliktas. Manau, kad reikia čia pastebėti, jog ES politika sprendžiant konfliktus regione apskritai visuomet buvo reaktyvi, neproaktyvi ir visą laiką labai priklausė nuo paklausos iš paveiktų valstybių. Ir čia atsiranda nemažas skirtumas tarp konfliktų e, Gruzijoje ir Kalnų Karabache. Kaip jau sakiau, E, Gruzijos vyriausybė po revoliucijos labai e, atvirai siekė bendradarbiavimo su ES, tuo tarpu nei Armenija, nei Azerbaidžianas nerodė didelio susidomėjimo didesnių ES įsitraukimų. Armenija todėl, kad dabartinis e, formatas yra gana ribotas ir dėl to, kad e, strateginė partnerystė su Rusija turi tam tikros įtakos, o Azerbaidžiane egzistuoja baimės, kad didesnis ES įsitraukimas ir e, e, bendradarbiavimas tarp ES ir Kalnų Karabacho valdžios struktūrų galėtų užtikrinti Kalnų Karabachui tarptautinį legitimumą, o tai pakenktų Azerbaidžianui. Apskritai galima pasakyti, kad E, nėra didelio susidomėjimo ar noro matyti didesnį ES vaidmenį. Ir ta susidomėjimo stoka susijusi su bendresniu konfliktų ir tarptautinių santykių e, suvokimu tame regione ir e, tam tikrų geopolitinio mąstymo tipu. Tai aišku netitinka ES e, pačios savęs suvokimo e, ar apibūdinimo kaip švelniosios jėgos propaguotojos. Tai yra gana postmodernus suvokimo, saugumo dalykų suvokimas ir tai netitinka tam tikrų lūkesčių. Paskutinis dalykas yra vientisumo stoka ES strategijose. Veiksniai, kuriuos paminėjau prieš tai, man atrodo, yra dar pagilinti to, kad ES neturi nuoseklios strategijos e, konfliktų sprendimo srityje šiuose, šiame regione. Ir taip yra iš dalies dėl to, kad ES e, veiksmų derinimas nėra visuomet e, sklandus ir Gruzija tą labai aiškiai parodė. Antras dalykas - tam tikras e, valstybių narių e, skaičius e, galvoja apie skirtingus akcentus ES užsienio politikoje. Valstybės narės yra labai taip pat pasidalijusios dėl santykių su Rusija. Tai ypač išriškėjo Gruzijos atveju du konfliktai per pastaruosius e, keletą metų lapsniš, laipsniškai virto atvira konfrontacija tarp Gruzijos ir Rusijos ir tai iš dalies paralyžiavo Europos Sąjungą ir neleido jai e, veikti iki imtis priemonių iki paskutinės minutės. Dabar trumpai apie ES politikos ateitį, sprendžiant konfliktą Padniestrėje. Pirmiausia, man atrodo, ES turi peržiūrėti savo požiūrį orientuotą į vystimasi, e, atitinkamos paveiktos šalies vystimasis gali būti labai naudingas ir svarbus tam tikrų konfliktų atveju, bet ne visuomet gali pasiekti norim, užtikrinti norimus rezultatus. ES turėtų vertinti atitinkamus konfliktus, atsižvelgti į tapatybės aspektą susijusį su šiuo konkrečiu konfliktu ir įrašyti tuos dalykus į savo atitinkamą strategiją. Taip pat man atrodo, kad reikia galvoti apie mm, savo požiūrį į kaimynus, reikia galvoti, kaip funkcionuoja ryšiai santykiai su regiono šalimis apskritai. Ir šis požiūris galbūt yra neišvengiamas, bet reikia galvoti ir apie priemonės, kurios leistų aktyviai įtraukti konfliktų dalis. Man atrodo, kad čia pilietinės visuomenės atstovai e, galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį, apie tai pakalbės plačiau Jonatanas. Dar norėčiau kai ką pasakyti, kas susijęs su ką tik minėtais dalykais. Įsitrauk palikimo mintis be pripažinimo. Peteris Samnevi apie tai daug kalba ir man atrodo, tai yra žingsnis derama linkme. Reikėtų, kad ES taip pat e, priimtų tą požiūrį. Aš manau, kad įgyvendinant Lisabonos sutartį Reikia daug galvoti apie didesnį skirtingų politikos e, priemonių derinimą pietų Kaukaze. Reikia, kad komisija taryba dirbtų labiau per aukštą įgaliotinį ir e, išorės tarnybą čia teikia daug vilčių. Kita vertus, reikia pripažinti, kad ES bus ir toliau sunku greitai įveikti vidinės prieštaras dėl Rusijos, bet reikia galvoti, kad nežiūrint poreikio, kaip galima greičiau kažką padaryti, tai užtruks tam tikrą laiką ir reikia galvoti, kaip sutelkti kuo didesnę koaliciją tar, e, iš valstybių narių. Uh, ir įveikti nuomonių skirtumus. Ir jeigu viskas bus sėkmingai, tai man atrodo, kad rezultatai gali būti iš tikrųjų teigiami ir ES jos politika gali pasiteisinti. Ačiū. Pereikime iš kart prie mūsų kitos kalbėtojos, ponė Freizero. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerbėmėjai komiteto nariai už suteiktą galimybę pristatyti šiandien ES politiką pietų Kaukoze. Savo pranešime sieksiu pateikti paskutinį informaciją apie pietų Kaukazą mm, iš devintųjų metų, apibūdinti esamą situaciją, susitelksiu ties regioniniu lygiu ir pristatysiu regioninį paužiūrį, o po to mm, e, bandysime rasti ES vietą šiame regione bei pažvelgsime, e, kaip ES gali prisidėti prie išalytų konfliktų sprendimo bei taikos stiprinimo regione. Pasistengsiu kalbėti trumpai. E, prieš dviejus metus, 8 metų sausi, EP priėmė paskutinę e, rezoliuciją dėl Pietų Kaukazo, nuo to laiko situacija stipriai pablogėjo. Nekalbėsiu apie 8 metų rūpiučio mėnesio karą tarp Gruzijos ir Rusijos, visi apie tai žinote. Šis įvykis buvo kertinis taškas, po kurio situacija stipriai suprastėjo ir išties jis atšaldė tuos užšaldytus konfliktus regione. Aštunt Taisiais metais dėja tai nebuvo vienintelis prastas įvykis. Devintaisiais metais situacija tikrai ten nepagerėjo. Rusija pažeidžia toliau paliaubų susitarimą pasiektą 8 metų rugsėjį. Tai reiškia, kad netitraukia Rusija savo karių iš sutartų vietų, ten Rusijos armijos e, karių yra per daug, maždaug penki, po 5000 karių yra pietų Osetijoje ir Abhazijoje. Iš principo mm, nepripažintose respublikose Rusijos pajėgos sustiprėjo, bet to e, ka, karių buvimo pagrindas pasikeitė, nebėra iliuzijos, kad tai yra taikdariai, tai paliko tiesiog Rusijos karinės pajėgos, uh, E, esančios ten pagal pasirašytų sustarimus tarp Rusijos federacijos, e, pietų Osetijos ir Abhazijos. Taigi situacija iš principo pasikeitė po tų įvykių, bet to Rusija panašu ruošiasi ilgamėsi kurti pietų Osetijoje ir Abhazijoje, pasirašyti 49 metų trukmės susitarimai, pusė e, milijardo dolerių šiais metais skirta Abhazijos e, sienų stiprinimui bei karinių bazių tvirtinimui. Panašu, kad Rusija pastatys e, labai didelę karinę bazę Abhazijoje, E, greičiausia, ji bus įkurta e, prie Jodosios jūros kranto ir ši bazė ateityje gali tapti Jodosios jūros flotilės pagrindinė būstinė, kuri šiuo metu e, bazuojasi Sevastopolyje. Na, aišku, tai m, mm, nebus tinkama alternatyva Sevastopoliui, bet vis dėlto geriau nei nieko. Tokie gandai egzistuoja. Panašu, kad Rusija ten įsikūrė ilgam. 2009 metais ESBO jungtinių tautų misijos baigė egzistuoju, liko tik ESMM misija, ji suvaidina teigiamą vaidmenį e, Gruzijoje, bet jos prieiga prie Abhazijos ir Pietų Osetijos yra labai ribota. E, kitose Pietų Kaukazo konflikto zonose štai Kalnų Karabache e, pažangos beveik nėra, situacija prastėja, devintaisiais metais toliau pažeidinėjamas paliaubų susitarimas, naudojama sunkioji artilerija, murtyros, e, snaiperiai veikia. Taigi situacija iš principo niekiek nepagerėjo. Pateikus tokį sausą situacijos apibūdinimą, vis dėlto regioninių lygmenių reiktų tam tikros pažangos išskirti. Čia gal tunelio gale atsiranda šiokia tokia šviesa. Būtent Turkija Armin, Arminija 9 metų spalį pasirašė tarpusavio santykių protokolo. Aišku, šis protokolas nenukrito iš dangaus, jis pasirašytas po ilgų dėrybų metų. Šveicarija tarpininka šioms dėryboms ir be to Turkija sugebėjo įtvirtinti savo poziciją ir pasirašytas po 80 mečių didelių nesurimų tarp Turkijos ir Armenijos. Taigi Turkijos ir Armenijos e, visuomenė susitaikė, būtent dėl to šie protokolai 9 metais buvo pasirašyti. Koks tų protokolų tikslas? Trys išskirčiau. E, e, užmėgsti tarpusavio diplomatinius santykius, atverti sienas bei sukurti dvi šalės komisijas, viena iš jų ištirti istorinius pozicijos skirtumus Iš principo niekas nebūtų buvę įmanoma be aktyvios Rusijos paramos, nepaisant tokio netikėto posūkio. E, Rusija remia Armenijos Turkijos susitaikymą, tas daroma dėl ekonominių priežasčių. Atvėrus e, Turkijos Armenijos sieną, Rusija galėtų plačiau investuoti į Armeniją, taip pat atvertų naujas uh, E, tiekimo, tiekimo takus į Rusijos bazę Arminijoje, bet atveria naujas transporto bei prekybos galimybės Armenijoje. Taigi susitaikymo politika Rusija remia, o pastarosius metus buvo stebimi lygiai kretus procesai, kuomet stiprėjo Rusijos Turkijos partneriai. Rusija yra didžiausia Turkijos prekybinė partnerė. Žinoma, Turkijos mm, e, ekonomika labai priklausoma nuo turizmo ir praeisiais metais e, turis, rusų turistų santykis e, tarp visų turistų buvo didžiausias Turkijoje. Be to, nepamirškime prieigą prie juodosios jūros, pietų srovės dujotekio statybos. Tai reiškia, kad Rusija mm, sugebėjo įsitvirtinti jau Turkijoje, Turkija atveria jai savo sienas, bet to mm, duotas palaiminimas e, statyti dujotiekį mm, Jodojoje jūroje ir kiti energetiniai susitarimai pasiekti. Žinoma, Turkijos ir san, Rusijos santykius šildo ne tik energetika. Prieš dvi, prieš dvi savaitės e, premjeras Erdoganas apsilankė Rusijoje ir sulaukė pasiūlymo panaikinti tarpusavio vizų reikalavimus bei pasiūlė renkti bendrus vyriausybės posėdžius. Taigi matome, kad Ankara ir Maskva, e, kur, kurias ilgus metus skyrė geležinė uždanga bei Mm, šaltasis karas e, sparčiai vienyje jėgas pietų Kaukaze. Nemanau, kad es reiktų tokias tendencijas traktuoti kaip pavojingas. Priešingai, reiktų pasinaudoti iš šio naujo atsiverimo galimybėmis, šios artėjimo galimybėmis, bei e, pabandyti pasinaudoti to įtvirtinant taiką bei saugumą regione. Aišku, kad naujasis Rusijos-Turkijos alijansas susikūrė ilgam. Jos sieja pernelik daug bendrų interesų, kad tokie artimi santykiai būtų trumpalaikiai. Deja, per pastarąsias keltą savaičių štai ką pastebėjome. Būtent e, Turkijos-Armenijos susitaikymo procesas juda neteisinga kryptimi. Matome, kad e, įstrigo procesai, nors tikėjomės, kad protokolai bus netrukus nusiti e, Turkijos bei Armenijos parlamentams, kur susilauks plačios paramos. Deja, situacija yra kitokia ir, ir greičiausia taip nebus. E, jų dvišaliai santykiai pakankamai mm, šaltėja, be to e, Turkija, manau, keičia poziciją dėl Armenijos ir grįžta į ankštesnę situaciją, tiek dėl ekonomikos, tiek dėl politikos. Taip pat uh, uh, pasigirsta kaltinimai dėl politinės paramos uh, tam tikriems Armenijos politiniams veikėjams dėl nacionalinių priežasčių, tačiau iš tiesų pozicija keičiasi, Turkija nėra patenkinta situacija Armenijoje ir įdomu, kad uh, protokolai tarp Turkijos ir Armenijos buvo pasirašyti beveik tuo pat metu, kaip Erdogano ir Putino e, susitarimas. Manyčiau, kad e, Turkija rūpinasi dujų tiekimo keliais ir jai rūpi, kokiais keliais judės dujos tikrai uh, būkštojama prarasti pigias Azerbaidžano dujas, o šiuo metu už 1000 kubinių metrų moka Turkija tik 120 uh, dolerių. Taigi santykiai įstrigo ir atšalo, tai neigiama tendencija viso to pasiekmes Kalnų Karabacho konflikto sprendimai gali taip pat būti neigiamos. Ar šie procesai yra susiję? Taip, iš dalies, tikrai tie procesai vyksta paraleliai. Vos tik e, susilpnėja ir atšala Turkijos ir Armenijos santykiai, iš karto įstrinka ir Kalnų Karabacho konflikto sprendimas. Dar keletą žodžių apie JAV. Įdomu, kad per pastaruosius keletą metų susilpnėjo JAV įsitraukimas į regioną tiek Gruzijoje, kur ji buvo labai aktyviai valdant Bušui, bei tiek pat sprendžiant Kalnų Karavacho konfliktą. Taigi, kokias galimybės čia lieka Europos Sąjungai? ES turi galimybę sužaisti trimis lygmenimis Reiktų vaidinti stipresnį regioninį vaidmenį. Praėjusiu metais paskelbta rytų partnerystė buvo labai geras gestas e, regioninio bendradarbiavimo srityje, ypač daugia šalė regioninė platforma. Šios platformos labai svarbios konfliktų sprendimui. ES turėtų e, toliau vadovauti šioms platformoms, negalima jas tik sukurti bei atsitraukti, tikrai ne. Es turi palaikyti šių platformų veikimą tiek organizacinių, tiek finansinių požiūrių. Ypač e, tik tuomet galime tikėtis, kad jos kažko naudingo pasieks. Taigi, nors Lisabonos sutartis pakeis instrumentų rinkinį, vis dėlto reikia ten asmens, kuris e, galėtų uh, suvaidinti svarbu vaidmenį, taigi tas buvo matoma praeitie ir neturėtų tai pasikeisti net įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Dabar dėl ESBO mm, stebėjimo grupės ambasadoriui Fasie palikus e, savo pareigas reiktų rimtai pagalvoti, kad vietoj Prancūzijos ten atstovų ten būtų Europos Sąjungos atstovas. Toliau ES turėtų daugiau pagalvoti apie Kalnų Karabacho saugumo problemas. Gal reiktų sustiprinti misiją, kur šiuo metu yra vos penki stebėtojai, arba ten įtvirtinti e, kažkokį platesnio masto misiją. Aišku, reikia nepamiršti ekonominės perspektyvos perspektyvoms e, regiono šalims laisvos priekybos sutartis svarbus instrumentas, be to sustiprinti reiktų dėrybas dėl asociacijos susitarimų. Jei Europa nori išnaudoti visas asociacijos susitarimo teikiamas galimybės, ji neturėtų jokių būdų užverti ES narystės perspektyvos. E, suprantu, jog tiesioginių narystės mm, pažadų sunku tikėtis, bet e, visiškai uždaryti daris durų nereiktų. Reikia kalbėti apie ilgalaikę perspektyvą ir galimybę. Toliau dvišalis lygmo. Es čia e, turi suvaidinti labai svarbu vaidmenis santyki su nepripažintomis valstybėmis. Rusija yra stipri, Abhazijoje, Pietų Osetijoje, ES turi įsitraukti ir bandyti palaikyti gilesnius santykius su Pietų Osetija ir Abhazija. Kažkas panašus jau vyksta, bet es turėtų bendradarbiauti su Armenija ir Azerbaidžianu, sprendžiant Kalnų Karabacho tautinius klausimus. Labai svarbu pabrėžti ES, kad jį Pietų Kaukazo šalių teritorinę, vien, teritorinę vientisumą pripažįsta besąlygiškai, bet tai nereiškia, jog ji yra kur čia e, pietų osetinų, abhazų ar azerbaidžianiečių tautiniams reikalams. Ką dar galėtų ES pasiūlyti? Būtent galėtų paskatinti daugia šalės bei daugia sluoksnės dėrybas Pavyzdžiui, kaip ES jau darė e, užtikrinti Ženevos dėrybų e, testinumą, taip pat įsitraukti į Kalnų Karabacho mm, dėrybas bei pagalvoti apie daugias sluoksnės dėrybas. Todėl, e, nes tai padėtų mm, skirtingoms šalims įspręsti jiems rūpiamas problemas, nepamirškime, kad reikia kalbėtis ne tik su armėnais ir azerbaidžanais jų gimtinėse, bet ir su Kalnų Karabacho armėnais ir azerbaidžaniečiais. Manyčiau, jau baigsiu savo pasisakymą bei leisiu pratesti mūsų diskusiją ponui Kohan. Baigdama dar noriu pabrėžti pilietinės visuomenės vaidmens svarbą. ES čia puikiai pasirodė. ES nori veikti daugiau net tik pietų Osetijoje ir Abhazijoje, bet ir Kalnų Karabache. Pilietinė visuomenė tikrai siekia dialogo, siekia stiprinti taiką. Žinoma, pilietinė visuomenė negali atnešti taikos regionui, tačiau ji gali būti suformuota, kad tuomet, kai bus pasiekti politiniai susitarimai, galėtų palaikyti procesus, o jeigu dėje procesai pasisuks neigiamą linkme, tai pilietinė visuomenė niekur nedings bei padės sugražinti taiką, jei dėrybos šluks. Taigi, e, čia tikrai unikalus es vaidmuo ir ji turėtų jį tinkamai suvaidinti. Ačiū. Grazie, la parola al dottor Cohen. Ačiū, e, daktaras Koenas. Ačiū labai, dėkoju, kad pakvietėte šiandien pasisakyti. Norėčiau savo pristatymę pirmiausia pasiūlyti keletą minčių apie konflikto pobūdį ir prigimtį, na, o po to pakalbėsiu apie konflikto transformacijos galimybės ir kai, koks galėtų būti pilietinės visuomenės vaidmuo ir ko galima būtų pasimokyti ES. Aš detaliai nekalbėsiu apie regioninę politiką, regiono politiką, nes ta politika yra gan kompleksiška ir sudėtinga, bet mielai atsakyčiau į klausimus susijusius su tuo, jeigu jūs domėtumėtės. Nekalbant apie platesnius klausimus susijusius su konfliktu, pirmiausia, norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, kalbant apie konfliktus pietų Kaukaze, pripaži, pripažinti, kad yra du skirtingi konfliktai, nevienodi. Taigi nebūtų galima taikyti sprendimo vienodo sprendimo tų abiejų, abiejų konfliktų atšvilgių. Reikia apie juos kalbėti kaip apie skirtingas atskiras problemas, atskirus konfliktus, nors regioninė prasme jie yra ir šiek tiek susiję. Kaip sakė Sabina, turime nevadinti jų užšaldytais konfliktais. Taip yra pas, ankstesniojo dešimtmečio savoka. Jie niekuomet nebuvo užšaldyti konfliktai užšaldytas buvo taikos procesas, dėrybų procesas, o ne pats konfliktas. Ir svarbu tai pripažinti, nes dėrybų procesas prarado legitimumą visose trijuose konfliktuose. Na, o Gruzijos atveju Gruzija prarado pasitikėjimą dėrybų procesu ir dėl to reikėjo tam tikro sukrėtimo ir dėl to tas taikos procesas buvo internacionalizuotas. Ir aišku, tai yra susijęs su tam tikra rizika ir dėja e, bandymas pakeisti tą konflikto sistemą dėl gerų sumetimų, gerų priežasčių galiausiai sąlygojo 8 metų rūpiučio mėnesio įvykius. Na ir dar vienas svarbus dalykas, kurį reikia turėti omenyje, kalbant apie konfliktą, tai yra Rusija. Rusija suvaidino labai svarbų vaidmenį generuojant konfliktą, palaikant konfliktus e, postsovietiniu metu, taip pat suvaidino labai svarbu vaidmenį siekiant e, karo veiksmų nutraukimo 1993-1994 metais, bet taip pat Rusija buvo labai svarbi trečioji šalis, bandant išspręsti tą konfliktą. Na ir jeigu Rusiją mes e, vienintelę kaltinsime šiame procese, daug ko nepasieksime, nes labai svarbu suprasti, kokių interesų turėjo Rusija ir kaip būtų galima ieškoti strategijų kažkaip konstruktyviai dirbti su Rusija, jos nedemonizuoti, nes jeigu tą darysime, tų konfliktų tikrai neišspręsime. Dabar kalbant apie reikalavimus ir galimybes transformuojant šį konfliktą, pirmiausia, aš norėčiau paliesti pilietinės visuomenės vaidmenį oficialus dėrybinis procesas, aišku, yra būtinas, bet jo nepakanka tam, kad konfliktas būtų transformuotas. Būtinas holistinis požiūris susijęs su platesniais politiniais socialiniais pokyčiais, įtraukiant įvairius visuomenės sluoksnius ir veikėjus. Ir vienas kritiškesnių dalykų yra tai, kad piliečių lūkesčiai, baimė susijusios su taikos procesu yra visiškai atsietos nuo tų elit, el, elito atstovų, kurie sėdi prie dėrybų stalo. Taigi labai svarbu sąmoninti visuomenę, nes jeigu to nedarysime, pokyčiai bus labai riboti. Na ir pilietinės visuomenės iniciatyvos yra labai svarbus papildantis veiksnys tame oficialiajame dėrybų procese ir taip pat tam tikras stimulas tam, kad oficialūs procesai pasikeistų, nors tai nebūtinai yra pati veiksmingiausia priemonė. Na ir aišku, svarbus veiksnys sąlygojant pokyčius yra at, at, at, išvengti tam tikrų susiskaldimų, su, atkurti santykius visuomenėje, taip pat įtraukti marg, atskirtasias visuomenės grupės ir sluoksnius, ieškoti konkrečių sprendimų, kurie būtų pateikiami oficialiajame dėrybų procese ir bendrai įsitraukiant į pastangas, kurių pagalba būtų galima sąlygoti tuos pokyčius ir sukurti tą koncepcinį pagrindą, uh, bandant struktūrizuoti konfliktus. Ir tai gali vykti labai įvairiais būdais. Jeigu turėtumėme daugiau laiko, galėčiau pateikti konkretesnių pavyzdžių, kaip pilietinė visuomenė, jos veikėjai tame regione ir už regiono ribų įsitraukia į įvairią veiklą. Ir galėčiau paminėti keletą tokių pavyzdžių. Visuomenė dalyvauja plečiant e, tą dalyvavimo erdvę, kuriant pasitik, abipusį pasitikėjimą, informacinę erdvę per radio, televizijos programas, e, laikraščius, įgalinant tą visuomenę, kuri kenčia nuo konfliktų, dalyvauti primant sprendimus. Taigi daug labai veiklos rūšių buvo remiama ir ES, ir dvišalių donorų. Ir manau, kad Labai svarbus elementas yra tai, kad pilietinės visuomenės veikėjai buvo kur kas veiksmingesni nei valstybiniai partneriai, bandant tas takoskiras įveikti. Ir tai yra labai svarbu, bandant įtraukti tas izoliuotas e, teritorijas. Labai svarbu, kuriant pasitikėjimą regione, viską įvertinti labai teisingai. Ir reikia pirmiausia pažiūrėti ne tai, ką oponentas padarys jums, bet ką jūs galite padaryti oponentui, tam, kad jūs kaip partneris galėtumėte įsitraukti ir būti atskaitingas ir patikimas. Ir to dėja nesuprato regiono valdžia. Taip pat labai svarbu pripažinti, kad pilietinė visuomenė negali būti, jos dalyvavimas negali būti atskirtas nuo politinio gyvenimo, nes juk kalba eina apie politikos pobūdžio prigimties pakeitimą. Na ir techninė prasme. Uh, vertinant dabartinę situaciją, labai svarbu pripažinti, kad konfliktų transformavimas, taikos kūrimas, dalyvaujant pilietinės visuomenės organizacijoms, yra susijęs su tam tikrų koncepcinių pagrindų, tam tikra paramos struktūra, kuri ne visuomet atitinka įprastinius projektų finansavimo ciklus e, iš ES ar dvišalių donorų. Neįmanoma sukurti taikos per 18 mėnesių projektą, taigi labai svarbu tos dalykus suvokti. Dabar mąstant apie ES, daug kas jau buvo pasakyta pasakyta apie ES priemonės požiūrį. Na, o aš norėčiau pasakyti, kad ES tapo kur kas drąsesnė, pritaikydama savo minkštąją jėgą, galę ir turėdama labai aiškę viziją, kas turėtų keistis šioje situacijoje. Jeigu viskas būtų apribojama tik tam tikrais techniniais dalykais, tas potencialas prarastų daug galios. Ir dėl to svarbu apie tai pamastyti Ir aš daugiau tuos dalykus pakomentuosiu. Dar viena dilema. Europėjimas yra tam tikra strategija e, kovojant su konfliktais, bet tai yra neteisingas atspirties taškas. Europėjimas, e, tapimas Europos bendrijos dalimi nebūtinai yra pats tikslas, tikslas savaime toms visuomenėms ir atskirtosioms, atsiskir, atsiskir, atsiskirusioms teritorijoms. Abhazija, Pietų Osetija labiau e, remia Rusiją. Ir tai atsveria tai, ką ES gali duoti finansinė prasme. Ir jos buvo atskirtos nuo ES dėl savo strategijų ir taip pat dėl ES kalties. Ir taip pat turime pripažinti, kad atskirusių teritorijų suvokimas, ta, ta, ta savoka yra susijusi su dvigubų standartų taikymu. Uh, pažiūrėjau, Kosovas buvo pripažintas ES ir kaip ES sureagavo į 8 metų rūpiučio mėnesio karą, tai tikrai nesukuria, nepasistiprina pasitikėjimo tose teritorijose ES. Na ir labai svarbis rytis, kurie turime skirti daug dėmesio, aišku, yra demok demokratėjimas ir ką, ką, ką tai reiškia mums. Demokratijos institu, institucionalizavimas yra svarbu, tačiau tai to nepakanka, tai nėra priešnuodis kovant su konfliktais. Iš dalies demokratinių, demokratinių rinkimų tikslas, kur ir teisėsaugos sistema yra labai netobula, iš tiesų rodo, kad, kad tie iššūkiai yra didžiuliai ir demokratijos valdysenos propagavimas turi susiaurinti tas, tuos atotrukius, ne, ne, ne, nepadidinti jų. Ir tą padaryti, aišku, nėra labai lengva. Izolacijos strategija per 15 metų tikrai neleido išspręsti konfliktų ir neleido šimtam tūkstančių perkeltų asmenų pabėgėlių sugrįžti į savo gimtines. Taigi turime savęs paklausti, ar galbūt yra kokių tai kitų strategijų, kuriomis galėtumėme pasinaudoti, kad pasiektumėme šio tikslo. Gruzijoje šiuo metu yra kuriama nauja svarbi strategija dėl Abhazijos ir Pietų Osetijos įtraukimo, tačiau tai nėra deokupacijos strategija. Jeigu kalbėsime apie tokią strategiją, tai ji tikrai nepadrasins Abhazijos ir jokių būdų Pietų Osetijos. Esame tokioje situacijoje, kai valdžios institucijos tose atsiskyrusiose teritorijose vertintojų yra, vertinam, yra demonizuojamos ir Abhazijoje ypatingai nėra įvertinamas labai, įvertinamas labai sudėtingas politinis procesas. Ir dėl to valdžios institucijos, nesvarbu ar mes, mums jos yra priimtinos ar ne, jos dar labiau atsitraukia. Nes tos institucijos, nuola, valdžios institucijos nuolatos susiduria su įvairiais kaltinimais, kad propaguoja savo interesus, ir panašiai. Tai atspindi nesaugios visuomenės mentalitetą. Na, o mes turėtumėme mąstyti drąsiau, kūrybingiau, bandant suvokti, kaip būtų galima užkirsti kelią izolacijai. Na ir aišku, labai svarbi mantra yra įtraukimas, bet nepripažinimas. Ir apie tai rimtai e, nekalbama, o mes turime detaliau išsiaiškinti, ką reiškia tas įtraukimas. Ir aišku, politiniai vadovai, ypatingai išrinkti demokratinių kelių, yra atsakingi už sprendimus, kurių pagrindų pasirašom taikos susitarimai. Tačiau tie regionai neremia vidinių procesų, e, kurios sąlygotų tokios visuomenės kūrimą, kuri pripažintų kompromisus. Na ir kyla problema, kad ta rizika gali persikelti į įvairius visuomenės e, lygmenis. Taigi, ko galėtų pasimokyti ES? Kaip jau minėjau anksčiau, labai svarbu sustiprinti tą įtraukimą kūrybingesnėmis priemonėmis, lankstesnėmis priemonėmis. ES institucijos turi politinių koncepcinių apribojimų. Nesurado jos tinkamo būdo, kaip būtų galima įsitraukti į bendrą darbą su tomis teritorijomis ir dėl to kyla tam tikra įtampa ES valstybėms narėms, nes jos nori daryti spaudimą toms, toms valstybėms, kurios pažeidžia žmogaus teisės ir bando kažkaip kartu su tų teritorijų valdžia kovoti su terorizmo grėsme. Ir panašu, kad tam tikra elgsena peržengia europinės vertybės ir principus. Ir kartais tie veikėjai yra pastumiami žengti dar vieną žingsnį ir jau eilę metų konflikto šalys bando eksportuoti savo atsakomybės už sprendimų, už konfliktų sprendimą, perkelti ar SBO, ar ES, ar Rusija, ar kitoms institucijoms. Na, o dabar ES neturėtų patekti į tuos pačius spastus. Na ir keletas apibendinančių minčių. Pirmiausia, pilietinė visuomenė regione yra na, gan gležna ir tikrai neužtikrins taikos. Bet tuo pat metu pilietinės visuomenės pastangos ypatingai reikalingos, kadangi gali išplėsti horizontą ir pereiti per tam tikras sienas ir užmėgsti kontaktą su priešais. Na ir galbūt dėl to ne, nebus padarytos tos nuolaidos Gruzijai ir Azerbaidžianui. Uh, Bet e, taip pat, aišku, turime suvokti, kad tai nėra monolitinė užduotis, nes tie pokyčiai, kurie reikalingi visuomenės, yra labai plataus masto ir politikai turi būti įkvepiami pilietinės visuomenės. Ir aišku, pilietinė visuomenė turi ir, ir stebėti valdžios darbą ir su jie bendradarbiauti. Uh, Na ir aš manau, kad ES susiduria su koncepciniu pasirinkimu. Ar taika yra susijusi su pokyčiais ar su stabilumu. Na ir ES strategija, ES strategija šio regiono atžvilgių dažnai yra susijusi su reakcija į krizę. O norint užtikrinti. Ir tai užtikrina stabilumą, bet netransformuoja konflikto ir neužtikrina ilgalaikės taikos. Ačiū. Grazie. Quindi procediamo a questo punto a raccogliere. Labai ačiū visiems trims kalbėtojams. Dabar surenksime klausimų atsakymų sesiją. Sugrupuosime tikriausiai klausimus po du, kad mūsų svečiai galėtų atsakyti. Pirmieji klausiantieji yra ponas Peterlė ir ponas Severinas. Prašom, ponė Peterlė. Norėčiau pateikti Jums tokį provokuojantį klausimą. Norėčiau sužinoti, ar negalėtumėt pasakyti ko nors apie ateitį, kaip, galima, kaip gali Europos Sąjunga pabandyti spręsti konfliktus. Pateiksiu klausimą poniai Fischer. E, pavyzdžiui, baronienė Ashton, kaip galėtų suvaidinti vaidmenį savo? ponas Severin. Ačiū Jums už pasisakymus. Keletas klausimų. Pirmasis. Ar negalvojate, kad visi išaldyti konfliktai yra vienos plačios krizės e, dalys? Tai yra postimperinė krizė susijusi su Rusijos padėtimi pasaulio tvarkoje. Tas, ta padėtis ar ta statusas nėra dar išaiškintas iki galo ir kol jis nepaaiškės, tai Rusija nedalyvaus sprendžiant konfliktus. Kitas dalykas, kai kurios europinės organizacijos, pavyzdžiui, Europos taryba ar ESBU, kalbėjo apie būtinybę pasiūlyti Pietų Kaukazui taip vadinamą stabilumo paktą kuriame būtų nagrinėjami tokie klausimai, kaip įšaldyti konfliktai ir galimybės reintegruoti atsiskyrusius regionus ar teritorijas. Kaip jūs įsivaizduojate, ar egzistuoja tokia galimybė? Dar vienas dalykas, kur, apie kurį buvo kalbama net ir parlamente, keturiose pranešimuose E, ar nereikėtų saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos pietų Kaukazui, ar nereikėtų, kad e, reikėtų spręsti karinio neutralumo klausimą. Gal tai spręstų tam tikras problemas e, regione. Ką Jūs galvojate apie tai? Galiausiai Jūs sakėte, kad reikia palikti atviras duris toms šalims stojimui į Europos Sąjungą. Aš iš tikrųjų abejoju, ar tai būtų reali perspektyva. Galbūt būtų realiau pasiūlyti joms ne narystę, tačiau Europos Sąjungos modelį tam, kad jos galėtų toje teritorijoje įkurti kokią nors pietų Kaukazo e, valstybių sandraugą ar sąjungą. Taigi, tiek. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį svečiams atsakyti. Dėl e, baronienės Ašton aš paliksiu tai kolegėmis, kolegėms, bet ką galiu dar pasakyti, būkite kantrus, mokykitės, nes e, regionas yra labai sudėtingas, negalima iškart ten užtikrinti pokyčių. išaldi e, konfliktai kaip vienos didelės e, krizės dalis. Aš siūlau nenaudoti termino išaldi konfliktai, nes tai mums nepadeda. Dabar kaip e, Rusija gali prisidėti, ar gali prisidėti sprendžiant konfliktus, taip ir ne, nes Rusija yra labai sudėtingas, Rusijos klausimas labai sudėtingas. Pirmiausia, reikia galvoti, kaip išširo Europos Sąjunga bet tai taip pat yra susiję ir su e, padėtimi būsė prieš sukuriant Sovietų sąjungą. Reikia prisiminti, kad regione gyvena daug tautų atstovų, yra daug problemų dėl tapatybės, dėl išteklių. Taip pat egzistuoja skirtingi naratyvai ir praeities supratimas. Regione suvokiama nesuderinamas tarp mažumų saviapsisprendimo teisės ir daugumos noras išlaikyti tų postsovietinių valstybių teritorinį vientisumą. Bet konflikto šalis, man atrodo, pasinaudojo e, tuo kaip diskursų tarptautinės teisės ir kalbama apie tuos du principus ir sakoma apie jų hierarchiją, tačiau man atrodo, kad tai yra neteisinga. Ir mes turime taip pat ne, nesakyti, kad Rusija yra vienintelė problema. Vienas mūsų atimas draugas Gruzijoje dažnai mums sako, kad Rusija yra dažnai kaip e, saulė dikumoje, ji vis, e, švie, visą laiką šviečia ir reikia galvoti, ką su tuo daryti, o ne kaip atsikratyti to. E, dėl Pietų Kaukazo sąjungos. Nepamirškime ir Šiaurės Kaukazo. Šis regionas labai yra susijęs su Pietų Kaukazu, ypač dabar, kai Abhazija pakeitė savo orientaciją, nusisgrėžė nuo Gruzijos, ar mums tai patinka ar ne. Ir e, reikia nepamiršti Šiaurės Kaukazo ir jo problemos gali taip pat paveikti tiek Gruziją, tiek Armeniją, tiek Azerbaidžianą. Galvoti apie sąjungą būtų labai sudėtinga. Ši sąjunga buvo sukurta tada, kai, todėl kad valstybės buvo pasirengusios tam, tačiau ten valstybės dar ieško savo tapatybės ir aš nesu tikras, kad jos yra pasirengusios atsisakyti savo teisių ir tapatybės, kaip kad atsitiko Europoje prieš e, tam tikrą laiką. Egzistuoja tam tik blokai, tam tikros ribos regione, pavyzdžiui, norint pasiekti kažkokią tai teritoriją už e, šimto kilometrų, reikia e, padaryti didžiulį ratą keletos tūkstančių kilometrų kartais. Taigi, e, Aišku, galima galvoti apie pilietinę visuomenę, prekybininkų, aplinkosaugos aktyvistų yra e, veikiančių ten ir tie žmonės galbūt pradės mėgsti tarpusavį e, ryšius, tačiau yra labai nedaug e, valstybinių lygmenių struktūrų, yra iniciatyva dėl parlamentinės tam tikros asamblėjos, bet nereikia bandyti pernelik toli čia užsimoti. Taip pat pietų Kaukazo stabilumo pakto idėja Turkija, Rusija, E, įvairūs e, mokslininkų centrai, e, politologijos centrai yra siūlę daug idėjų, bet nežinau, kaip iš tikrųjų tai pasiteisintų. Dar trumpai dėl saugumo ir bendradarbiavimo regione ir karinio, karinio neutralumo, nežinau vėlgi, ar šalis yra ten pas, tam pasirengusios. Uh, Mes matome, kad iš tikrųjų per paskutinius metus reiškėsi ginklavimosi varžybos ten ir tai kelia didelį nerimą. Reikia klausti, kodėl valstybės tiek ignoruoja. Ir galbūt tas konfliktas 8 metų ir buvo viena iš priežasčių, bet tai labai neigiamai atsiliepia gyventojams to regiono. Labai trumpai. Jeigu baronė neštų manęs paklaustų, ką reikėtų daryti, aš tikriausiai pasiūlyčiau tris dalykus. Pirmiausia, nusiųsti patarėjus į regioną, kad jie pasikalbėtų su visais veikėjais, tam, kad jie matytų tikrą vaizdą. Tai labai svarbu ir man atrodo, kad tai labai išiškė iš mūsų pasisakymų, kadangi situacijos regione yra labai sudėtingos. Toks būtų pirmasis patarimas. Antras dalykas Sabin Freiser apie tai kalbėjo. Mano nuomonė, ES turėtų galvoti apie rytų partnerystę darybas dėl asociacijos susitarimų, dėl prekybos susitarimų. E, dėl, egzistuoja daugia šalia platforma. ES tokiu būdu turi galimybių langą. Ir E, tos visos priemonės turėtų būti e, naudojamos labai veiksmingai ir nuosekliai. Taip pat e, siekti derinti ES priemonės vietoje pagal Lisabonos sutartį. Tokie trys pastebėjimai. Jūs taip pat minėjote karinį neutralumą. Tai yra labai sudėtinga tema. Aišku, mes negalime pasakyti suverenioms valstybėms, ką joms reikėtų daryti. Bet jeigu palyginsite, pavyzdžiui, padėti Padnestrėje, Moldovoje ir padėti Gruzijoje, tai aišku, Moldova neturi e, na, ambicijų planų stoti į NATO, tai sušvelnina konflikto kontekstą ir dėl to ES, pavyzdžiui, yra ten lengviau įsitraukti. Man atrodo, kad tai vaidina tam tikrą vaidmenį, bet kita vertus tai yra sudėtingas klausimas. Taip pat, kaip sakė Jonathanas, šios valstybės yra labai jautrios dėl suverenumo dalykų. Ir man atrodo, čia reikia e, galvoti, kad kariniai dalykai yra susijęs su valstybės suverenumo esme. Galiausiai Pietų Kaukazo valstybių bendryje, man atrodo, mintis yra labai gera, bet iš tikrųjų toms valstybėms šis dalykas nerūpi. Integravimosi regione lygmuo yra labai žemas ir per ilg, vidutinės trukmės perspektyvą jokia sąjunga ar bendruomenė neįmanoma ir man regis, ES turi tai atsižvelgti bendraudama su tom valstybėmis e, ir galvoti apie jų interesus ir preferencijas. Voboda, prego. Dabar žodis kolegai Svobodai, prašom. Ačiū. Grįžtant prie jūsų, ponia Kokinai, paskutinės minties, nesu visiškai įtikintas, kadangi 1944-5 metais e, žmonės net norėjo pagalvoti, jog ES būtų įmanoma. Čia reiktų pasidomėti ekonominiais aspektais. Pirmaninį e, Berlyne e, pasakiau kalbą konferencijoje, kur buvo svarstomimus šio regiono problemos. Gal reiktų paprašyti šias šalis labiau prisidėti prie savo piliečių klėstėjimo, gerinti žmonių gyvenimo kokybę, daugiau investuoti į infrastruktūrą, mažiau į ginklus. Gal ES galėtų palaikyti tuos veiksmus, investicijas į įvairias naudą nešančias sritis. Taigi gal būtų galima kažkokį teorinį vaizdą sugalvoti, kaip vyktų e, te, ekonominis bendradarbiavimas tarp šių šalių, gal tai paskatintų glaudesnį bendradarbiavimą ir paskatintų mažiau galvoti apie konfliktus, daugiau apie žmonių gerovę. Šiaip ar taip, e, tokia kryptimi, manau, ES reiktų judėti. Turiu tris eh, nedidelius klausimus dėl karinio biudžeto. Aš nežinau, ar jūs žinote. Tai žinau, kad Gruzijoje yra statomos karinės mokyklos, rengiami karininkai. Yra stiprinamas mokyklose karinis parengimas, pasirengiant uh, galimam konfliktui. Toliau Turkija. Pone Fraser, uh, E, sako, kad ne Turkijos yra atsakomybė pasirašyti susitarimą, tačiau žinau, kad Armenijos pozicija tokia, jeigu Turkija iki tam tikros dienos neratifikuos susitarimo, tai ji taip pat jo neratifikuos, net jį atmes. Aišku, Kalnų Karabacho problematika didelė tikrai Turkija nenori prarasti draugystės su Azerbaidžanu. Nu, gal geriau galėtume atspindėti Armenijos poziciją. Paskutinis klausimas es misija Gruzijoje. Ar iš tiesų Europos e, Sąjunga žino, kas vyksta Abhazijoje ir Pietų Osetijoje? Kai kas sako, kad jeigu negalite įvažiuoti, tai nežinote, kas vyksta, jeigu neturite sraigtasparnių, tai net negalite stebėti, e, karinių judėjimų šiuose teritorijose. Taigi sėdime nežinodami, kas ten vyksta, tai tikrai kenkia ES misijos efektyvumui. Mes negalime ten atvykti, neturime priemonių, būdami išorėje sužinoti, kas ten vyksta, taigi situacija atrodo prasta. Kolega Preida, kolega Preida, IPP. Ponas Preida, Prašom. Noriu pateikti trumpą komentarą. Mm, aš norėčiau daugiau sužinoti apie vieną paliestų aspektų, būtent Padnestrė. Daug sužinojame apie Pietų Kaukazą, bet Padnestrė tai yra Moldovos dalis ir man iš Bukarešto labai netoli ten nuvykti, per nepilną valandą galiu nuvažiuoti. Taigi čia reiktų pakalbėti apie santykius su Rusija. Na, kaip sakiau, Rusija netiek toli nuo mūsų jau yra. Rumunija, nepamirškime, yra Europos Sąjungos valstybė narė, bet uh, per 45 minutės galima nuvažiuoti ten, kur jūs pasitiks e, rusų kareiviai. Aš e, buvau rinkimų stebėtojas per Moldovos e, parlamento rinkimus. Buvau mm, Kišinevo kontroliuojamose teritorijose ir ten mačiau Rusijos karių. Na, žinoma, reikia būti lankščiam, tačiau ką daryti, kai prieš jūs išdyksta rusų kareiviai? Ir visa tai vyksta mūsų kaiminystėje. Toliau, m, mm, skirtingai negu pietų Kaukazo atveju, turime ES dvi valstybės, kurios prieš įstodamos į mm, Europos Sąjungą paskelbė, kad Moldovos piliečiai yra ne tik uh, Moldovos piliečiai, bet ir Rumunijos bei Bulgarijos piliečiai. Galima pateikti jums konkrečius skaičius, kiek tokių skaičių, skaičių yra, tiek Bulgarijoje, tiek Rumunijoje. Todėl norėčiau jūsų paklausti. Uh, paklausti, kaip būtų galima spręsti šį išalusių konfliktą, remintis mano pateiktą informaciją. Gali būti, kad pasikeitusi politinė situacija Moldovoje e, gali pasukti situaciją į vieną ar kitą pusę. E, manyčiau, kad Moldovoje gali pasikartoti Grudžios atvejais. Nepamirškime, kad šios šalės yra greta mūsų ir tai nėra Pietų Kaukazas. Ačiū. E, kadangi laiko mažai, e, iš karto dar vienas klausimas, ponė Autelio. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau mūsų garbių svečių paklausti apie vykstančias po karinės procedūras bei pranešimus apie tai, kaip suprantu, tiek Rusija, tiek Grusija kreipėsi į tarptautinį baudžiamųjų bylų tribunolą dėl įvairiausių priežasčių. Nu, net jei Rusija nėra šio tribunolo dalyvaujanti šalis, nėra šio tribunolo pripažinusi. Taigi, e, kokias e, pasiekmes duos tos užsitęsusios diskusijos apie e, tai, kas sukėlė karą, ar buvo žmogaus teisų pažeidimai, ar buvo karo nusikaltimai ir taip toliau, kaip viskas vystėsi. Kaip suprantu, Europos žmogaus teisų teismas pirmą kartą susidūrė su e, skundais pateiktais dėl karo, nes Gruzija, manau, tūkstančius tokių skundų jau yra pateikusi ir toliau Talijevini pran pranešimas, e, ar e, tikrai jis e, yra nesvarbus. Šioje ataskaitoje sakoma, kad nebuvo Rusijos karių mobilizacija vykdoma prieš pat karo pradžią, tačiau nors buvo pasakyta, kad nebuvo vykdoma, tačiau tas patikinimas nebuvo patiktas šimtų procentų, nes skaitos autorė manęs negalėjo užtikrinti visiškai. Taigi mane duomintų jūsų nuomonė dėl šio klausimo. Ačiū. La parola voi per le risposte. Prašau, laukiam jūsų atsakymų. Pirmiausia, norėčiau grįžti prie klausimo apie regiono suvienijimą Kai kurie jūsų komentarai primena diskusijas apie Višigrado valstybės. Na ir mąstymas darimas, prielaidų darimas, kad Pietų Kaukazo valstybės kažkada galėtų tapti regioninė organizacija. Na, nežinau, viena vertus, manau, kad tokia galimybė, partnerystės galimybė egzistuoja ir, aišku, jį turime skirti nemažai dėmesio. Uh, kalbant apie tam tikras struktūras ir taip pat bandyti išsiaiškinti, kaip jas būtų galima sustiprinti dialogo ir komunikacijų būdu. Tai neturėtų būti alternatyva ES stojimo procesui. Kaip savo pasisakėme teigiau, visiškai suprantu, kad kandidat, šalies kandidatės statusai uh, narystė ES yra labai toli, bet jeigu sakytume, kad tai niekada nenutiks, tai būtų žalinga dėl stabilumo pakto. Aš manau, kad Balkanai pateikė puikų pavyzdį, kaip, Balkanų, e, kaip stabilizavimo paktas gali padėti, tačiau tai irgi negalėtų pakeisti narystės perspektyvos Pietų Kaukaze. Dabar kalbant apie karinius dalykus. Žinoma, yra visiškai aišku, kad tai vis dar kelia problemų regione kur visos trys valstybės labai daug BVP skiria kariniams tikslams. Gruzija, matyt, skiria daugiausiai, 2008 metais daugiau nei 8 procentus BVP skiria kariniai pramoniai, Armenija 3,2 procento, Azerbaidžanas 2,6 procento BVP. Tai yra tai tos valstybės, kurios yra neturtingos, turi poreikių infrastruktūros plėtojimo, švietimo, kultūro, švietimo sveikatos rytyje ir skiria tiek daug kariniams tikslams finansuoti. Na ir karinių priemonių panaudojimas, konflikto įsiplėskimas yra labai reali galimybė. Dabar kalbant apie mokymą mokyklose, na, negaliu pasakyti tiksliai, kad yra mokama karinės parengties, bet manęs tai nenustebintų. Nepamirškite patriotinių stovyklų, kurios buvo Gruzijoje iki 8 metų. Taigi yra toks mentalitetas, lyg jaunimas turėtų būti parengtas karui turi būti apmokomas karinės parengties. Taigi tai kelia nerima visose trijose valstybėse. Ta karinė retorika, noras rinktis karinės opcijas, karinės priemonės netgi dabar po 8 metų įvykių. ES stebėjimų, stebėjo misiją mm, reiktų reikalauti prieigos ir e, stebėjimo misija dalyvavo bendruose prevencijos mechanizmuose Abhazijoje, vyksta į Abhaziją, dalyvauja ten susitikimuose, pietų osetai irgi pakvietė kartą tam, kad būtų oseto sulaikimas ištirtas, vienas konkretus atvejis ištirtas, ištirtas taigi pažangos šiokios tokios yra, tačiau Labai svarbu, kad ES valstybės narės, jų pareigūnai ir diplomatai taip pat irgi vyktų pietuose tie Abhaziją ir taip pat Kalnų Karabachą, kad jie patys vietoje pamatytų, kas vyksta. Deja, po aštuntų metų, kurį laiką viskas buvo sustabdyta ir Tikėkime, kad tai buvo laikinai ir pareigūnai galiausiai pradės vykti, vykti diplomatiniai pareigūnai pradės rengti vizitus tenais. Dabar Armenijos vaidmuo ir e, kokia yra ta suartėjimo politika. Savo pasisakymę aš daugiau galbūt kaltinau Turkiją tiesa, nes manau, kad Turkija atsisakė pirminio principo būtent nesėti e, Kalnų Karabaho su suartėjimu su, Rum, su Armenija. Bet dabar Armenija irgi laikosi griežtesnės pozicijos, kaip kad asmuo e, uždavęs klausimą pažymėjo, Armenija grasina atsitrauk, atsitraukti nuo proceso, jeigu nebus ratifikuotas atitinkamas protokolas. Na, nežinau, kaip ten, ar Armenija toliau laikysi šios politikos, ar bandys siekti pažangos, nes galiausiai pačiai Armenijai reikalingi tie protokolai labiau negu Turkijai ir galiausiai manau, kad Armenija keis poziciją Nors yra Armenijoje pasisakančių, pasisakančių prieš šios protokolus. Ir tai yra dar viena priežastis, kodėl labai svarbu judėti prieki šiuose procesuose ir mažinti tas nacionalistinės jėgas Armenijoje. Ačiū. Dar norėčiau pridurti prie to, ką sakė Sabina, e, dėl ekonominių klausimų. Supraskite mane teisingai dėmesys e, klėstėjimui, gerbuviui yra labai svarbu. Kuo daugiau vyriausybės tam skirs dėmesio, investuos į tai, o nebandys spręsti konfliktus einamuoju momentu, tuo geresnis bus ilgalaikis e, rezultatas. Tačiau turime atsargiai mąstyti ir tai, kad ekonominė plėtra gali pakeisti turinį. Ekonomika viena to nepadarys. Ir buvo ilgą laiką teigiama, kad jeigu norime Gruziją padaryti patrauklę, tuomet e, ta na, pietų osetai ir abhazai sugrįžtų į Gruziją. Aišku, tai gali būti tam, tikra, tam tikras patrau, patrauklus e, aspektas. Ir e, manau, kad čia yra tas rytis, kur ES institucijos gali nešti, nešti savo indėlį. Dar viena mintis apie ES prieigą prie regiono. Uh, Kalnų Karabachas nepateko į tarptautinių apsilankimų apimtį. Ir mes turime reikalauti, kad įtraukimas, dalyvavimas būtų susijęs su pripažinimu. ir Abhazija nenorėjo, kad jungtinių tautų misija būtų atsiųsta. Tai buvo virš santykių su Rusija ir ES negaus e, prieigos prie Abhazijos artimiausių metų. Delegacijos nariai na, reguliariai ten lankosi ir visai neblogai supranta situaciją nežinau, gal Sabina daugiau kalbės apie Moldaviją ir Padniestrę, bet aš manau, kad čia svarbu nepamiršti, kad tai yra labai aktualu Gruzijai. Abhazijoje, Pietų Osetijoje mes kalbame apie žmonės, kurie turi Rusijos pilietybę. Rusijos pilietybė irgi yra labai svarbi problema Gruzijai, taip pat ir Moldavijai, bet yra priežasčių, kodėl jie turi tą pilietybę. Ir mes turime įsijausti į tų žmonių tose teritorijose situaciją. Geriau ju, juos suprasti, o ne, nepasmerkti juos, nes jie priima sprendimą dėl priežasčių, kurios jų manimų joms, jiems yra aktualios ir svarbios, tarnauja jiems. Ir jie nebando kažkaip e, paminti tų platesnių europinių interesų. Na ir ponios Talievinė pranešimas ataskaita šiek tiek esu su ja susipažinęs ir aš manau, kad ataskaita yra diplomatiška. Ir matyt, daugiau tikėtis ir negalėjome. Negalėjome tikėtis, kad bus nukreiptas pirštas į vieną ar į kitą valstybę. Labai konkrečiai, nes poniai Talievinį, jos komandai tai nebūtų labai lengva situacija. Uh, Manau, kad ataskaitos tikslas buvo parodyti, kad santykiai tarp teisingumo ir taikos yra labai sudėtingi ir kontroversiški. Nėra nekaltų, nekaltos šalies šio, šiame konflikte. Kalba eina apie tai, kas vyko kelios savaitės prieš, apie provokacinius veiksmus iš Gruzijos ir Rusijos pusės, kurie jau, jau buvo jaučiami ilgą laiką ir dėl kurių galiausiai susiklostė ta situacija. Ir daug kas numatė, kad tai bus ir nieko negalėjo padaryti, negalėjo iškristi tam kelio. Na ir pagrindinis man klausimas yra, kaip mes galėtumėme pasinaudoti tą praeities pamoką, kad galėtumėme tvirčiau žengti į ateitį. Reikia prisimti tas atsakomybės ir ataskaitą detaliai nusako šalių atsakomybę ir tai, kad šalys turi pasinaudoti e, tą ataskaitą, politin, neturi pasinaudoti tą ataskaitą kaip politinių ginklų prieš kitą šalį, prieš kitą konflikto šalį. Ir aš manau, kad tarptautinė bendruomenė kaiminės valstybės padės joms tą padaryti, kalbant ir mastant apie atskaitomybę ateityje, permastant ją. La parola al collega Kelam. Ponas Kelamas, labai ačiū. Norėčiau padėkoti visiems e, svečiams, ypač poniai e, Fischer, kuri e, papasakojo apie pasiekimus, e, klaidas ir kliūtis, arba nesėkmes ir kliūtis. Deja, pastarosios dvi grupės sudaro daugumą sąraše. Kolega Severinas ir Kiti sakė, kad ir toliau e, vartoti terminą įšaldyti konfliktai, jau į, noriu jiems pasakyti, kad vartoti šį terminą yra nebeteisinga. E, gynybos pakomitetis, pakomitetis pernai e, pasiūlė terminą postsovietiniai neišspręsti konfliktai su kolonijinė praeitimi ne, man atrodo, kad e, nedemonizuojant Rusijos mums reikia suvokti realybę, kokią politiką mums atnešė e, Rusija po 92 metų, kaip siekia vėl iš naujo įtvirtinti savo įtaką ir kaip ji mato ES ir NATO kaip priešės e, siekiančios konflikto. Manau, kad tai, ką turime daryti, yra pasiūlyti to regiono šalims, tautoms galimybę pačioms apsispręsti dėl demokratijos, ekonomikos plėtotės. Deja, Rusijos modelis to nesiūlo. Jeigu pasižiūrėsime į tai, kaip visiškai žlugo Rusijos priespaudos politika Čečenijoje ir kaiminiuose regionuose, tai matome, kad ji nieko nesiūlo. Mums dėl to reikia tvirto, stipraus buvimo ten. Ir ar pritartumėte tokioms dviems išvadoms? Pirmiausia, Rusijos kariuomenė, kuri atliko tarptautinių taikdarių funkciją, nebegali likti tokiame vaidmenyje, jie prarado savo statusą ir mes turime tą aiškiai pasakyti. Antras dalykas, Europos Sąjunga turi panaudoti savo svertus ir priversti Rusiją įvykdyti įsipareigojimus ES prisimtus 8 e, metų rugsėjį. Kitaip nebūtų jokios prasmės plėtoti uh, E, ryšių su tomis atskiromis teritorijomis, pirmiausia, Europos Sąjungai, net neįgyjant galimybės nusiųti stebėtojų misijos, misijų į pietų uh, Osetiją ir Abhaziją. Man atrodo, viskas aišku. Pritariu kolegai Kirilovai, jis tuoj pristatys savo parengtą dokumentą. Vien reaguojant į krizės ir įvykius. Ateityje nebus geras sprendimas. Mums reikia, kad ES prisimtų e, įsipareigojimus dėl strategijos. Ir dar vienas paskutinis klausimas ką jūs galvojate apie ES vėlyvą reakciją, ar tokią nelabai aktyvę reakciją į Rusijos įsiveržimą į Gruzijos teritoriją. Ar tai negalėjo paraginti Rusijos taikyti panašios taktikos Kryme, Moldovoje ir kitur? Ačiū. Ponas Lyzekas. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Daktarė Fischer sakė, kad JAV didesnis įsi kad JAV e, siekia didesnio vaidmens ten atėjus naujai administracijai. Aš dalyvavau e, Halifakse tarptautinėme saugumo forume, kalbėjau su specialistais ir nors kai kuriuose regionuose bendradarbiavimas tarp ES ir JAV yra labai pageidautinas, pietų Kaukaze ES turėtų galbūt prisimti daugiau pareigų arba netgi visą atsakomybę už problemų sprendimą. Mano klausimas būtų toks. JAV yra pateikus, pateikusios tam tikrų deklaracijų. Ar jūs galvojate, kad intensyvėja politinis aktyvumas ir, pavyzdžiui, galbūt didės finansinė parama e, pilietiniai visuomeniai? Ką galvojate? Atsakymai. Trumpi pastebėjimai, porą jų. ES turi pasitelkti savo svertus ir e, priversti Rusiją vykdyti įsipareigojimų. Ar taip reikia padaryti? Taip, bet tuo pačiu metu žinome, kad ES neturi tiek daug svertų Rusijos atžvilgių. Turime čia būti realistai. Man atrodo, kad reikia pasitelkti turimus svertus, bet ES dar svarbiau būtų pasižiūrėti į tai, kokia yra realybė vietoje, pasižiūrėti į rytų kaiminystės dalykus kaiminėse ir išplėtoti gerą politiką ne tik Rusijos e, atžvilgių, bet reikia atlikti rimtą analizę įvykių vietoje. Mes manome, matome, kad Rusija gali pasitelkti panašią, ar galvojame, kad Rusija gali pasitelkti panašią e, taktiką Kaukaze, Moldovoje ir panašiai. Jonatanas apie tai šiek tiek kalbėjo, bet man atrodo, kad padėtis Padniestrė nėra tokia įtempta. Todėl neįsivaizduoju, kad galėtų uh, pasireikšti karinę eskalaciją ten. Bet aišku, nežinia kaip dėl Rusijos taip vadinamų e, taikdariškų pajėgų. Ir mes turėtume nepamiršti tų dalykų. Padėtis Kryme yra kitokia labai ir nežinau, ar Rusija iš tikrųjų galvotų panaudoti karinę jėgą ten. Uh, nes tai turėtų daug rimtesnių pasiekmių pačiai Rusijai. Rusija taip pat gali e, tikėtis tam tikros naudos ir iš dabartinių prezidento rinkimų. Taigi Rusijai karinės jėgas panaudojimas galbūt ir nebūtų tiek e, naudingas. Rusija gali tikėtis, kad po rinkimų Ukrainoje įvykiai pradės plėtotis visai kita, jai palankesnė linkme. Norėčiau dar vieną dalyką pastebėti. Jūs sakėte, Rozija yra tarsi modelis ir yra su tuo susiję pavojai. Sutinku su tuo, bet mes turime aiškiai pasakyti, kad nors ir yra problemų dėl demokratijos, izoliuoti žmonės Abhazijoje, tik tai atvers jiems galimybę artimesnius ryšius palaikyti su Rusija ir tai vyksta, diskusijos dėl to vyksta jau Abhazijoje, būtent e, suartėjimas su e, Rusija. O jeigu būtų dalyvaujama giliau ir izolacija būtų baigta, tai tada e, būtų galima kalbėti apie kitus dalykus. Europos Sąjungos stebėjimo misija negalėjo ten nuvykti bet tai tik vienas dalykas. Aš nežinau, ar neatsitiks taip, kad dėl tos izolacinės politikos Rusija pasinaudos visomis galimybėmis. Mes turime galvoti, kokie galėtų būti ryšiai ateityje. Jeigu dabar sakome, kad e, mes, jeigu nebus įleista misija, nebendradarbiausime, pakenksime patys savo. Ačiū. Dabar žodis kolegai Kirilov. Jis pristatys savo pranešimą, po to tęsime diskusijas e, ir leisime dar kartą mūsų ekspertams pasisakyti. Pone Kirilov, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju mūsų svečiams už išsakytas puikias mintis. Pažymėsiu, kad Rusijos ir Gruzijos karas paliudijo, kokia nestabili yra es kaiminystė bei kokie pavojingi neišspręsti konfliktai šiam regionui ir visai Europai. Tikrai es negali mėgoti kaip kokia gražuolė turi nustatyti savo veiklos taisyklės bei paversti Kaukazą taiko, stabilumo bei gerovės regionu. ES veiksmai praėjus mėnesį po karo ir karo metu parodė, kad jis e turi sugebėjimų šį tikslą pasiekti, aišku, atsižvelgiant visus sunkumus, kurie atsirado po to įsikaliojus Lisabono sutartį ir specialiojo įgaliosinio posto įkūrimas leidžia tikėtis uh, ambicingesnės politikos uh, artimiausių kaimynų atžvilgių. Nepamirškime, kad Rumunija ir Bulgarija, Bulgarija turi jūrų sieną su Gruzija. Taigi, manyčiau, kad Pietų Kaukazo strategija turi gerai atspindėti esamą įmonių dinamiką bei potencialą santykių su šiomis trijomis šalimis. Norėčiau pritarti ponui Kohonui, kuris kalba apie e, naują politinį požiūrį Nepakanka tiesiog stebėti, kas vyksta regione. Tas pats galioja ir konfliktų atžvilgių. Nusprendžiau pradėti pranešimą nuo saugumo klausimų, kadangi neišspręsti konfliktai labiausiai trukdo regiono plėtrai ir stabilumui. Kalbant apie tuos neįspręstus konfliktus, reikia pripažinti, kad padėtis nepatenkinti naikinama ir jie gali bet kokią akimirką būti panaudoti įtampai e, kurstyti. Ponas Kohenas pažymėjo, kad Kalnų Karabachas e, buvo kiek primirštas. Ir tik pasakysiu, kad es pamiršo šį konfliktą, vis dar yra jį pamiršusi, būtent dėl to aš Pranešime raginu ten suteikti ES papildomų įgaliojimų, veikti aktyviau, gal noriu kažko pernelyg ambicingo, bet laukiu kolegų reakcijų. Taip pat pranešime pabrėžiu būtinybę užmėgsti asmeninius konfliktus bei skatinti susitaikymo procesą šiame regione. Komisija turi tikrai neblogų idėjų manyčiau, jog šiuo pranešimu turime sukurti sąlygas, kuris, e, kurios leistų atsistoti ant tvirtų kojų ir įgyvendinti savo vaidmenį regione. Es jau e, naudojasi tą savo švelniają gale, mes turime rytų partnerystės iniciatyvę, tai paskatins šių šalių regioninį ekonominį ir politinį vystimąsi, bet to e, suteikia papildomų galimybių ES, nepaisant, kad stabilizavimo procesas vyksta, stabilizuoja visą regioną, e, parlamentas turėtų išreikšti stipresnę paramą šiam procesui. Čia tikrai svarbu paraginti komisiją ir tarybą palengvinti e, vizų režimą Arminė Azerbaidžianui, e, sudaryti redmisijos sutartis, nepamirštant Gruzijos, taip pat sudaryti tokius susitarimus, kurie pagerintų ten investicinį klimatą, paspartintų ekonominę plėtrą, taip pat Euronesto būt, svarba, pabrėžiu pilietinės visuomenės svarbą, tai yra priemonės užmėgsti bei palaikyti dvišalius, daugišalius kontaktus, taip pat E, skatinu kurti tvirtas institucijų stiprinimo programas rytų partnerystės rėmose. Reikia gerinti administracinius gebėjimus, gerinti valdymą bei padės tom šalims e, sukurti tinkamą valdymo struktūrą ir įgyvendins rytų šalių partnerystės tikslus. Toliau kalbu apie kelią link demokratijos, teisinę valstybę. Finansavimas turėtų būti teigiamas e, pagal tam tikrus principus ir juos visiškai, visiškai paisant. Čia tikrai šalis daug padarė, bet reiktų, kad būtų padaryta dar daugiau dėl laisvų rinkimų, žiniasklaidos, žmogaus teisų pagarbos bei teisės teismų sistemos um, už nepriklausomybės užtvirtino. Toliau kalbu ekonominį bendradarbiavimą ir socialinį vystimąsi, tai yra svarbios prielaidos, užtikrinant stabilumą regione. Aišku, apie tai kolegos jau kalbėjo. Viso to tikslas e, turi, turėtų pagerinti ten gyvenačių žmonių gyvenimo kokybę. E, Kalnų Karabachas ir e, Gruzija yra vos 15 km nuo svarbiaus e, dujotiekio, kuris jungia, e, kuris, kurio energetiniai ištekliai teka į Europą. Reiktų pasiekti, kad būtų įspręsti šio konfliktai, nes tai padidins visos Europos saugumą. Nepamirškime to, kad jau buvo pabrėžta, kad dujos uh, pradės tiekėti į Rusiją, iš kitos pusės e, Kinija vis aktyvesnė e, yra regione, nemaža dalis turkmėnų dujų mm, parduodama Kinijai, galima, e, čia mes apie daugą kalbėti, apie Nabuką, kitus projektus, baltasias roves, dar visokias iniciatyvas visų net negaliu išvardinti. Bet nepamirškime to, jog nesimdami aktyviaus vaidmens, neįsitraukdami, neturėdami politinio svorio ten, liksime tik pašaliečiai gyvendinant energetinius projektus. Pasakysiu, kad Rusija jau moka pakankamai brangiai už dujas, ne taip, kaip buvo anksčiau. ir moka dvigubai daugiau negu Turkija, pasakysiu. Todėl es turi aktyviau gimti savo energetinį e, saugumą regione, aktyviai įsitraukti į tuos energetinius projektus, kurie užtikrins diversifikuotą es energetikos tiekimą. Gal baigsiu savo pasisakymą, dar pasakysiu, jog nekantrauju kolegų komentarų. Tikiuosi, kad mano pranešimas padės e, sustiprinti ES vaidmenį regione. Bene, grazie kolega Kirilov. Ačiū ponė Kirilovai už pranešimo pristatymą. Dabar pasisakysiu aš pats trumpai. Man didelį įspūdį padarė išsakyta kalbėtojų mintis dėl situacijos Kalnų Karabache. Buvo teigiama, kad Armenija ir Azerbaidžanas nori, kad ES labiau įsitrauktų į šį regioną. Ir mano manimu tai rodo, kaip pagarbiai yra žiūrima į ES. Visi tikimės didesnio dalyvavimo, matomumo, sprendžiant Kalnų Karabacho situaciją ir bendrai didesnio matomumo visame regione. Ir tai turėtų būti ne, ne vienos valstybės narės dalyvavimas. Ir norėčiau priminti, kad Minsko grupėje Europa nepatenka į šią grupę, bet Prancūzija yra ten atstovaujama, nors net neturi įgaliojimų iš ES ten dalyvauti. Taigi Prancūzija tiesiog veikia savo ruoštų. Ir norėčiau paklausti, kaip Europa galėtų įsikišti, įsitraukti ir atkurti politinį pasitikėjimą, autoritetą. Ne tik teikdama paramą pabėgėliams ar bendradarbiaudama su pilietinė visuomenė. Kitas dalykas. rezoliucija, kuri buvo pristatyta, aš norėčiau pasakinti poną Kirilovą, sutinku su to, ką jisai sakė, ypatingai kalbant apie tai, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti rytų partnerystė, kalbant apie Prahos deklaraciją, įvairią pagalbą, kuri yra skiriama politiniam, socialiniam, ekonominiam stabilumui, saugumui užtikrinti, taip pat energijos tiekimo saugumui užtikrinti. Taigi yra labai daug sektorių, kurie yra įtraukti į tą deklaraciją. Tačiau kalbant apie Gruzijos saugumą, kita konflikto pusė - Rusija, kuri nėra susijusi su Europos rytų partnerystės sutartimi, susitarimu, yra dvi iš šešių valstybių - Armenija ir Azerbaidžanas, kurios yra įtemptoje situacijoje, konflikto situacijoje. Tą situaciją reikia išspręsti. Na ir to konflikto sprendimas tarp šešių šalių partnerių reikštų, reikštų didesnę ar mažesnę partnerystės sėkmę. Tos partnerystės, uh, kurios mes ėmėmės čia Europoje. Taigi norėčiau paklausti pono Gailovo, ar jo manimu taikos užtikrinimas, rezoliucijos, e, atsiprašau, konflikto išsprendimas, geresnių santykių tarp Armenijos ir Azerbaidžano užtikrinimas negalėtų būti svarbia iš ankstinė sąlyga, norint užtikrinti rytų partnerystės iniciatyvos sėkmę. Pone Ibizačič. Tikriausiai neteisingai ištariau jūsų pavardę, sako pirmininkas. Ibizagič. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau šešis metus dirbu EP. Pripratau, kad mano uh, pavardė išteriama neteisingai, mano pavardė Jotkalniečių kil, kilmės, užaugau Bosnijoje, esu pabėgėlė, todėl mane labai domina šiandienos diskusija, tikrai turiu nemažai komentarų pasakyti. Tačiau laikas spaudžia, todėl uh, apsiribosiu tik trumpomis pastabomis apie pono Kirilovo pranešimą, kadangi esu EPP frakcijos šešėlinė pranešėja. Ačiū ponui Kirilovui už tikrai gerą pagrindą. Šis tekstas taps puikiu pagrindu mūsų diskusijoms. Ketinu pateikti keletą pakeitimų, bet pono Kirilovo išėties taškus paliksiu, būtent būtinybę gyvendinti bendrą stiprią strategiją. Aš e, paminėjau, kad turiu asmeninės patirties, ji man leidžia teikti, kad visais atvejais, kai es neturi stiprios strategijos, konfliktų nepavyksta išvengti ar išspręsti. Jeigu mes turėjome strategiją, tai sugebėjome kažką padaryti, pavyzdžiui, greitai reaguodami į įvykius Ukrainoje bei Gruzijoje. Bet to e, ekonominės, e, ekonominė plėtra, pilietinės visuomenės vystimasis yra būtinas stabilumui pasiekti. E, dabar keletą kritiškų aspektų dėl žiniasklaidos ir žmogaus teisių apie tai pranešime kalbama. Tačiau manyčiau, jog reiktų tai pabrėžti, ypač kalbant apie tokias šalis kaip Azerbaidžanas. Netgi e, šiandien išdalinta komisijos ataskaita pažymi, jog komisija kritiškai nusiteikusi, o pono Kirilovo pranešimas nėra toks kritiškas, todėl pateiksiu pakeitimu. Tačiau manau, jog ne paskutinį kartą diskutuojame komitete apie šį pranešimą, todėl prie jų dar grįšime vėliau. Ačiū. Altri interventi? Ar yra dar norinčių pasakyti? Pirmininkė, ačiū labai. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponė Ibrizagič dėl EPP pozicijos, dėl pono Krylovo pranešimo. Sveikinu kolegą. Na ir manau, kad tam tikri faktai atsispindi pranešime ir jie nėra visiškai tikslus, ypatingai apie Armeniją. Aš manau, kad jis per daug griežtas yra Armenijai. Biški prasilenkia su tiesa. Ten nėra vien tik tai viduje perkeltų asmenų, bet ir pabėgėlių ar armėnų, kurie iš Azerbaidžiano perbėgo į Armeniją. Ir neteisingas yra įspūdis e, suteikiamas. Minimas asmo yra žurnalistas, tačiau tai, ką jis padarė, ir mm, tas tyrimas nesusijęs su jo kaip žurnalisto veikla, bet su jo kaip politiko veikla ir yra kitų tam tikrų netikslumų, kuriuos reiktų pataisyti pakeitimų būdu. Taigi, o šiaip pranešimas geras. Pane Neits. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti ekspertų, nes neišklausiau jūsų visų pasisakymų, bet juos paskaičiu. Na ir klausydamasi kolegų pasisakymų, nustebau, kad gali būti tam tikrų prieštaravimų arba papildomų sunkumų dėl to, kad mes manome, kad ES turi teisę daryti, kelti didelius reikalavimus toms valstybėms, kurios yra įtrauktos į konfliktus, tam, kad jos pakeistų savo gyvenseną, kad jos prisiderintų prie tų vertybių, kurios mums yra labai brangios. Ir taip pat mes tikimės, kad jos padės tuo pat metu išspręsti ir konfliktą. Ir klausydamasi kolegų tiesiog susimaščiau, kiek vien, kiek tie du požiūriai gali būti suderinti tarpusavyje, nes norime, kad Azerbaidžanas kažką padarytų, kad būtų išspręstas konfliktas ir tuo pat metu reikalaujate, na, visiškai teisingai, kad e, Azerbaidžanas būtų demokratiška valstybė, kad žiniasklaida būtų laisva, kad nebūtų politinių kalinių ir taip toliau ir panašiai. Ir viskas yra teisinga. Tačiau Kyla klausimas, ar toks požiūris paragins Azerbaidžaną ar kitas suinteresuotas valstybės padėti išspręsti konfliktą. Man tiesiog įdomu. Kas mums čia būtų prioritetinės rytis? Kokie yra mūsų prioritetai? Kas mums yra svarbiau? Ar kad tos visos valstybės laikytųsi mums artimų vertybių, ar kad pirmiausia būtų išspręsti konfliktai, ar bandyti padaryti ta, tuos du dalykus vienu metu ir koks geriausias būtų būdas e, tą padaryti. Jūs irgi siūlote, kad na, šalies tautos izolacija nieko neduos. Ta bandėme įvairiose Pietų Kaukazo dalyse ir kitose kaiminėse valstybėse ir tai nepasiteisino. Jau tai tai tikrai aišku. Taigi turime įsitraukti, dirbti su tomis valstybėmis, bet kaip. Na ir bandysiu iškristalizuoti savo mintis, kai perskaitysiu pono Kirilovo pranešimą, tikrai labai daug žadantis pranešimas ir gal galėsiu pasiūlyti pakeitimų Taigi man rūpi štai šitas dalykas ir dar vienas dalykas. Aš buvau Europos reikalų ministrė savo valstybėje nuo 2000 iki 2003 metų. Tuo metu ir pirmininkavome pirmaisiais metais. Ir kiekviena pirmininkaujanti valstybė, mano manimu, savo ruoštų imasi kažkokių pastangų ir bando kažką nuveikti, bet viskas lyg nurimsta nutyla, o po to jau kita pirmininkantį valstybė vėl ėmasi, imasi tų darbų. Ir tai kaip kažkokia kariku, karikatūra, lyg yra veržiamasi kažką padėti, po to pristabdoma. Kažkas nepasiteisina, trūksta nuoseklumo, testinumo, trūksta gilaus konflikto kompleksiškumo suvokimo man taip atrodo. La parola kolega Mirski, prego. Godatie kolēģi, godaties Krilo kungs, es iepazinu. Kolega Mirskis, kolegos, ponė Kirilovai, aš skaičiau jūsų pranešimo projektą ir man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie penktą punktą. Jūs kalbate apie e, privilegijuotą konfliktų sprendimą. Kas tas privilegijuotasis? Ar Rusija? Paskui dvyliktasis punktas. Kalbate apie etninį valymą. Ar kalbate apie Gruziją ir Abhaziją? Gal galėtumėt tiksliau pasakyti? Uh, Ką turite galvoje? Aš asmeniškai lankiausi pietų Osetijoje ir ten Gruzijos kariuomenė nužudė daugiau nei tūkstantį Osetijos gyventojų. Taigi, ponė Kirilovoje, apie ką konkrečiai jūs kalbate? Man atrodo, turėtumėte labai konkrečiai, tiksliai kalbėti pranešime. Ačiū. Paskutinis pasisakys ponas Kelamas. Aš suprantu, jis norėtų taip pat kažką pasiaiškinti. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu kolegės Neit susirūpinimą. Man regis, turime būti nuoseklus ir turėtume vengti savo modelių primetimo suverenioms valstybėms bet tuo pačiu metu leiskite priminti jums, kad trys pietų Kaukazo valstybės savo norų įstojo į Europos tarybą ir prisėmė europietiškus demokratinius įsipareigojimus. Taigi visai suprantama, kad iš jų turime tikėtis elgesio veiksmų pagal kurio, veiksmų, kurie atitiktų tas vertybės. Ačiū. Dabar ponas Kirilovas sureaguos į klausimus, paskui ekspertai. Pirmiausia, jūsų pastebėjimai. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie ES mandatą. Man regis, mes kaip parlamentas pirmą kartą turime bandyti išspręsti šį klausimą. Dabar įsigalioja Lisabonos sutartis ir mes turime rasti tam kokį nors mechanizmą. Reikėtų labiau įsigilinti į procesą, darybų procesą. Kartais mes ar komisija gauname prieštaringus pranešimus apie tai, kas vyksta. Ir aš nematau, kodėl dabar nereikėtų sustiprinti ES mandato. Aš tai turėjau galvoje. Aišku, galima apie tai kalbėti, kolegos galėtų pasakyti, ką apie tai galvoja, bet yra šiek tiek keista tai, kad mes kaip sąjunga nieko nežinome ir nieko nesakom apie tai, kas vyksta. Galbūt todėl tas procesas taip ilgai užtruko. Antras dalykas. Dėl Kalnų Karabacho jaučiu, kad turime mes įtraukti Rusiją ir ji jaučiasi jau įsitraukusi. Girdėjome apie Maskvos deklaraciją, nors kiek žinome, dabar vyksta Sočyje susitikimas. Aš jaučiu, kad Rusija yra ten dėl to, kad ji labai rimtai e, dalyvauja Armenijoje. Tai reikia ją įtraukti ir Kalnų Karabacho problemą sprendžiant. Aš manau, kad mūsų potencialas yra gana stiprus ir mes turėtume pabandyti traukti visas pusės ir pasižiūrėti į šį procesą E, plačiau ir įtraukti netgi Turkiją. Pone Brizigovič, labai ačiū Jums už malonius žodžius. Aš dar pasižiūrėsiu į žmogaus teisų klausimą, tačiau čia Jūsų mintis jėsi su ponios Neits mintimis. Taip, mes turėtume turėti mandatą ir skatinti regiono šalis veikti Mes taip pat turime prisiminti, kad reikia pažangos šioje srityje. Aš pirmiausia galvoju apie mūsų stipresnį politinį vaidmenį ir politinį aspektą. Kartuoju tai, ką pasakė daktaras Cohen. Man atrodo, kad mums reikia ir labiau dalyvauti Ir konfliktų atžvilgių mes tada turėtume turėti daugiau svertų ir taip pat turėtume daugiau svertų žmogaus teisų srityje. Kitaip, jeigu neturėsime tų svertų ir tik tai užsimsime politinę e, retoriką, tai nieko nebus. E, Europos taryba taip tos šalys yra narės, joms taikoma Europos žmogaus teisų teismo jurisdikcija E, taip pat e, tai Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nutarimai. Čia turime išlaikyti pusiausvirą. Turime žiūrėti, kad būtų pažangos tose šalyse, siekti to. Mano nuomonė, ne viskas pasisekė. Prieš naujus metus mes e, balsavome dėl atitinkamos rezoliucijos. Šiek tiek užsimesgė dialogas, tačiau Mes prieimėme rezoliuciją dėl interneto dienoraščio rašytojų Azerbaidžiane, bet mes žinome, kad prezidentas e, dovanojo, atleido nuo bausmės labai nemažai e, politinių kalinių, bet tie du žmonės liko kalėjime. Taigi reikėtų pasižiūrėti į šį procesą nusekliau ir dirbti Toliau. Dėl pono Kasulidis minčių. Aš sutinku su mintimis dėl pabėgėlių ir paramos šiems dalykams. taip pat reiškėsi smurtas ir mes, kaip žinia, kaip parlamentas e, sprendėme šį klausimą. Pone Mirski, man atrodo visiškai aišku, apie ką aš kalbu. Aš kalbu apie pietų Osetiją ir Abhaziją ir kai kalbu apie privilegijuotus interesus taip pat tai yra aišku. Galbūt apie tai galėsime pašnekėti vėliau, galbūt jūs galite pabandyti pateikti pakeitimų čia, bet man atrodo, kad viskas aišku. Tai yra dalykai, kurių negalime toleruoti ir jeigu jūs pateiksite pakeitimų, galėsime juos aptarti, bet man regis, kad tekstas yra visiškai aišku. Ačiū pirmininkė tiek. Dabar ekspertai trumpai. Aš norėčiau atsakyti jūsų klausimą dėl ES vaidmens Kalnų Karabache. Galbūt ne visiškai teisingai mane supratote. Aš nesakiau, kad Azerbaidžianas ir Armenija e, pasveikintų ES dalyvavimą Kalnų Karabache. Deja, manau, kad ES galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį, sprendžiant ir konfliktą ir po to pavyzdžiui, karinėje, civilinėje srityje, ypač padedant e, viduje perkeltiems asmenims grįžtant namo Kalnų Karabache. Tačiau ES neturi pakankamai autoriteto Azerbaidžiano ar Armenijos akise, kad tą vaidmenį galėtų suvaidinti. E, Kol kas e, mūsų ES atstovų ar komisijos atstovų nebuvo ten ir Čia ES turėtų dirbti daugiau, kad įgautų svorio ir pasitikėjimo ir kad galėtų suvaidinti e, svarbesnį vaidinį prieš išsprendžiant konfliktą ir, sprendžiant konfliktą ir po to. Ačiū. Taigi šį klausimą svarstyti baigėme, mano nuomonė. Norėčiau priminti Jums, kad e, pakeitimus pono Kirilovo pranešimui pateikti dar galite iki vasario 17 dienos 12 valandos. Jeigu norite pateikti pakeitimus, taigi galite tą padaryti iki minėtos datos. Dar kartą dėkoju svečiams surinksime dabar, padarysime dabar labai trumpą pertraukėlę, o paskui kalbėsime apie ES strategiją rytų partnerystės atžvilgių 11-13 metams. Bene, colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Mėly kolegos, teskime darbą. Šiandien jau kalbėjome apie kaiminystės politiką. Susitelksime ties rytų kaiminystę. Norėčiau priminti, jog Šyrit šios politikos svarba buvo pabrėžta, o dabar mes e, kalbėsime apie santykius tarp šalių, apie komisijos poziciją. Nekalbėjome apie tai, kad nėra e, priemonės e, nenaudojamas, bet yra kaiminystės politikai, kaip yra tos lėšos panaudojamos kaiminystės politikai. Komisija turi naujų prioritetų 11-13 metams dėryboms su susijusiamis šalimis. Mūsų komitetas gali įnešti savo indėlį. Sekretariatas pateikė trumpą ekspertų atliktą analizę. Mūsų tai turėtų padėti. Devintaisiais metais buvo per viršūnių sustikimą Prahoje pradėta rytų partnerystė. Po to komisija parengė finansinės paramos planą. Šie pinigai yra skiriami e, kaiminystės programoje dalyvaujančioms valstybėms. Žodis ponui Džonui Kvir. Jis atsakingas už Moldaviją ir pietų Kaukazą Relex generalinėme direktoriuje direktorate. Prašau jo kuo trumpiau pristatyti komisijos veiksmus susijusius su mūsų tema bei nustatyti, kokie bus pagrindiniai prioritetai iki 13 metų. Ačiū. Thank you very much, uh, distinguished. Ačiū. Uh, gerbiami parlamento nariai, džiaugiuosi galėdamas pasikeisti nuomonėmis e, dėl Europos kaiminystės ir partnerystės priemonės EKPP vidurio laikotarpio peržiūrios. E, čia e, šią partnerystę eina ir Rusija. Noriu pakalbėti apie priežastį, tikslus, pakalbėsiu apie kiekvieną šalį atskirai, o po to esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Greičiausiai prisiminsite, kad vidurio tai laikotarpio peržiūros tikslas strategiškai pažvelgti į e, rytinės partnerystės šalis bei mm, įvertinti mūsų strategiją, mūsų darbus bei parengti tinkamą atsakymą arba pakeisti savo elgesį, jeigu to būtina. Uh, Taigi buvo konstatuota, jog daugeliu šalių atveju pagilėjo santykiai su ES, bet santykių pagrindinė kryptis mm, nepasikeitė. Mūsų strateginėme dokumente išdėti, išdėstyti prioritetai lieka nepakitę, todėl mes vadovaujasimės partnerystės mm, veiksmų planais. Kartu būtina užtikrinti, jog santykiai per rytų partnerystės priemonę būtų gilinami, bei e, kad tai būtų paminėta nacionalinėse e, programuose. Dabar pereinu prie Rusijos ir Baltarusijos. Pirmiausia, vidurio laikotarpio peržiūrios turinys, rytų partnerystė, mm, E, žinoma, nenukentėjo, žinoma, nukentėjo nuo finansinės krizės, įtakojo mūsų santykius su rytų valstybėmis. Šie santykiai yra grindžiami nauja vizija, kurios tikslas pagerinti santykius su Armenija, Arazbaidžianu, Gruzija, Moldova, Ukraina. Viskas prasidėjo praėjusiu metu gegužė ir tai vienintelis svarbus pokytis, kur, per, kurį užfiksavimą per laikotarpio vidurio peržiūro. Taip pat e, reikia pasakyti, kad gilėja ekonominiai socialiniai santykiai tarp S ir kaiminystės šalių. Ateityje bus galima sukurti laisvos priekybės erdves, supaprastinti e, vizų režimus, aišku, viską grindžiant griežtomis sąlygomis. Taigi pažangos yra, turime padėti šioms šalims pasiruošti ir dėrėtis dėl susitarimų. E, koks buvo mm, šalių atsakymas apie dėl partnerystės strategijos. Taigi skirta 350 milijonų papildomų eurų dėl partnerystės e, įvairias programas. Šios lėšos bus skirtos institucijų stiprinimui, vystimui bei daugia šalim bendradarbiavimui. Bendra Pažvelgus į institucijų skūrimo programą, pamatysime, kad komisija išanalizavusi nustatė poreikius tų institucijų, kurios yra būtinos įgyvendinti įsipareigojimus išplaukiančius iš teisinio pagrindo. Regioniniai pokyčiai grindžiami e, sangaudos politiką pradėjus bus pradėti įgyvendinti 12 metais. Kalbant apie daugia šalį rytų partnerystės dimenciją, trys tematinės platformos mm, kartu su darbo programomis buvo sukurtos pilietinės visuomenės forumai sukurti tikrai nekantraujame, kol bus sukurta rytų, rytų partnerystės Pietų Kaukazo bendra asamblėja. O Euronesto rytinės dalies, Euronest East sukūrimas būtų sveikintas reiškinys. Kalbant apie šią sritį kaip politikos sritį, naujos partnerystės priemonės leidžia skatinti bendras iniciatyvas, kaip pavyzdžiui Šiaurės dimensija ir Jodosios jūros sinergija. Trumpai apie ekonominę ir finansinę Krizė, nuo kurios nukentėjo regionas pakankamai stipriais ir kodėl skirtingose šalise krizė pasireiškia skirtingai. E, tai, tai buvo, jis sukėlė biudžeto deficitą, nestabilumą bankinėme sektoriuje bei sumažino ekonomikos augimą ir netgi lėmė neigiamus skaičius. Mes stengiamės e, susitelkti ties makrofinansinę pagalbą, įtraukti ir tarptautinio valiutos fondo atstovus. Tas įvyko Gruzijoje bei Armenijoje. Toliau susitelksime ties investicijomis į transportą aplinką bei mažų vidutinių įmonių rėmimą per įvairius investicinius projektus. Taip pat garantuosime tam tikras paskolas Europos investicijų bankas susitelkė ties bankų bei bankų rekapitalizavimu bei bankų pozicijos stiprinimu. Vidurio laikotarpos peržiūra mm, parodė, jog mm, mes e, čia negalime apsiriboti vidurio laikotarpio priemonėmis, tačiau investicinių banko programa mūsų uh, parama tikrai ilgalaikė perspektyva padės šioms šalims pasiekti ES normos, ypač tokiuose sritise kaip energetika, aplinka, transportas bei priekyba. Jeigu panagrinėsime e, tam tikras tam tikrą pažangą, gera, geras valdymas, veiksmo planų įgyvendinimas bei uh, E, tokios rytis kaip prekyba, mobilumas, visa tai liks mūsų prioritetais. Šios, šias rytis reiks palaikyti vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Ir neretai partnerystės priemonės parama bus ankstesnių programų tas, tasa. E, dabar apie kiekvienų, kiekvienos šalies skirtumus Ukraina partnerystės narė nuo pat pradžios, nors nežinoma, koks bus e, prezidento rinkimų rezultatai. Abu kandidatai turi proeuropietišką darbo tvarkę ir, manau, finansinė pagalba tęsis. Čia mes sieksime pasirašyti ES Ukrainos asociacijos sutartį, asociacijos darbo tvarkė, veiksmų planą, taip pat vizų režimo supaprastinimo bei readmisijos e, susitarimus, taip pat partnerystė dės akcentą ant skaidrumo, geresnio valdymo, sieksime pritraukti tarptautinius investuotojus, maksimizuoti augimą bei užtikrinti tvarę, tvarę plėtrą. Energetikos srityje pastaraisiais metais mes stiprinome bendradarbiavimą dujų srityje Energetiniai sunkumai Ukrainoje kelia mums nerimą, reikia galvoti apie energetikos sektoriaus reformą ir didinti energetikos efektyvumą. Moldova, naujoji vyriausybė turi proeuropietišką darbuotvarkę, taigi puikia proga e, e, tęsti reformas. Mes atsakėme e, teigiamai į Moldovos prašymą nusiųsti stebėtojų bei konsultantų. Moldova skurdi šalis, e, gaus pagalbos iš mūsų socialinės rytyje, darbo srityje, maždaug pusė visų e, lėšų bus skirtas pasitikimo stiprinimui santykiuose su e, Padnestrė. Gruzijos augimas buvo nutrauktas 8 metų rūpiučio mėnesio konflikto. Reikia dėti pastangas užgydant po karos padarytas žaizdas. Čia be pagrindinių prioritetų mes tenksimės e, mažinti žmogiškasias karo, žmogiškasias karo pasiekmes, taip pat stiprinsime pasitikėjimą, palaikysime žmogaus teisės, stengsimės, kad būtų plėtota, plėtojama žiniasklaidos nuomonės laisvė, tai yra partnerystės priemonių dalis. Toliau Armenija, e, priekyba bei ir, er, ir e, įstatymų suderinimas, taip pat daug dėmesio skirsime mobilumu. ES ekspertai nusiusti į vietą po to, kai 8 metais buvo pradėta rengtis rinkimams. E, Mes aktyviai įgyvendiname partnerystės veiksmų planą, taip pat esame pasirengę e, suteikti ypatingą pagalbą, jeigu Armenija normalizuotų santykius su Rusija. Aišku, viskas tai būtų finansuojama iš partnerystės strategijos. Azerbaidžanas bus įgyvendinimas partnerystės planas, tačiau jis kol kas e, yra sulėtėjęs žiniasklaidos laisvą, žmogaus teisės, pilietinės visuomenės situacija dar kelia mums susirūpinimą, mes čia tęsime paramą. Dėl na, Kalnų Karabacho tai konflikto taikaus sprendimo ES yra pasirengusi teikti paramą šiam konfliktui sureguliuoti bei sustiprinti e, pilietinės visuomenės veiksmus. Baltarusijos vidurio laikotarpio peržiūra buvo atita metams, kad būtų galima atsižvelgti į praėjusiu metu lapkričio mėnesio tarybos išvadas, taip pat e, į bendro planos atsukūrimo galimybę e, Mes daug dėmesio skiriame demokratizacijai, žmogaus teisėmis. Dabartinė programa bus pratesta vieneriems metams iki 11 metų, o naujoji programa galius 12-13 metais. Galiausiai finansavimas veiksmams su Rusija, finansai ateis iš regioninių partnerystės programų dvi šalės programos yra e, susilpnintas, kadangi Rusijai tokios dvi šalės pagalbos nereikia, toliau mes skatinsime tarptautinį daugia šalį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir Rusijos. Rusija taip pat aktyviai bendradarbiauja, daug dėmesio skirsime akademinėmis mainų programoms, bei stiprinsime žmogaus teisės bei žmogaus teisų gynėjus. Baigiant, partnerystės e, priemonėmis mes tengiamės remti e, santykių gerėjimą su rytų partneriais. Tikiuosi, e, pavyko man išdėstyti, kaip Europos kaiminystės ir partnerystės priemonė skatina regiono ekonominį plėtrą bei integraciją. Aš bei mano kolegos esame pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus. Dėkui. Ačiū labai. Sarašė yra Ponas Vigeniai. Ačiū pirmininkė. Trumpai turiu klausimą dėl rytų partnerystės. Ačiū už tai, kad paminėjote Euronesto asamblėjos kūrimą, kuri tikiuosi bus sukurta iki kovo pabaigos. Puiku, kad egzistuoja daugia šalė politinė platforma, kur galime aptarti įvairius klausimus ir mūsų partneriai yra įtraukiami politinių lygmenių ir norėčiau užduoti klausimą, gan provokuojantį klausimą. Panašu, kad daugelis partnerių mano, kad rytų partnerystės pridėtinė vertė šiuo metu yra tiesiog surenkti daugiau susitikimų. Na, o kai kalba eina apie projektų finansavimą, tuomet panašu, kad jie tikėjosi daugiau. Kaip suprantu, tai yra, na, aišku, nauja politika ir rytų partnerystės iniciatyvai skirtos lėšos. Yra nauja ir valstybėms narėms, ir rytų partneriams, ir taip pat komisijai. Kaip jūs vertintumėte projektus, kurie yra įgyvendinami pagal rytų partnerystę? Ar galbūt ateityje artimiausioje ateityje numatote iniciatyvoms skirtų lėšų padidinimą pagal rytų partnerystę. Ir turiu dar klausimą konkrečiai apie Baltarusiją. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, nei tarpinis susitarimas e, neegzistuoja. Ir tuo pat metu Baltarusija labai aktyviai dalyvauja rytų partnerystėje. Ir kaip komisija vertina Baltarusijos susidomėjimą dalyvauti šioje iniciatyvoje ir būti įtrauktai į visą procesą. Ponas Mingarelį neseniai čia apsilankęs teigė, kad Galbūt būtų įmanoma vėl pradėti diskusijas ir dėrybas apie partnerystės bendradarbiavimo susitarimą. Galbūt yra kažkoks numatytas laiko grafikas ir ko tikimasi atnaujinus naują politinį dialogą su Baltarusija, remiantis praeitų metų tarybos išvadomis. Kokia būtų jūsų strategija Baltarusijos atžvilgių šiuo metu? Tai yra viena pagrindinių problemų mums, kalbant ir apie Euronest asamblėjos kūrimą. Dėkui. Pone Neits. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už komunikatą. Aš užduosiu klausimą apie pilietinę visuomenę visose partnerystės valstybėse. Panašu, kad siekiama įtraukti pilietinę visuomenę į nacionalinių orientacinių programų kūrimą, tačiau kai kuriuose valstybėse tai nėra, tą nėra lengva padaryti, turint omenyje, kokia yra bendra situacija. Taigi, kaip jūs ketinate tą padaryti, norėčiau detalesnės informacijos. Dėkui. Ar būtų dar e, klausimų? Taigi, prašau, ponė Kie, atsakykite į užduotus klausimus. Ačiū. Aš manau, kad na, pažvelgus rytų partnerystę, kuri yra vis dar vykstantis darbas, ji nėra galutinai gyvendinta, yra čia ir dvišalis matmo, kurio tikslai yra labai aiškus, kalbant apie tai, kas yra siūloma partneriams ir asociacijos sutartis būtų įmanoma, jeigu būtų taikomos tam tikros sąlygos, jeigu būtų e, taip pat įmanomas gilus laisvos priekybos susitarimas, nuoseklus, išsamus laisvos priekybos susitarimas, e, padidinantis žmonių mobilumą, sustiprinantis bendradarbiavimą įvairiose srityse, pavyzdžiui, tokiuose kaip energetika. Ir aš manau, kad viskas yra aišku, kokie yra pasiūlymai. Na, o man susidaro įspūdis, kad labai pozityviai partneriai vertina tas galimybės. Jūs, ponė pirmininkė, pats savo įžanginėme žodėje teigėte, kad dabar mes deramės dėl asociacijos sutarčių su faktiškai dviejomis valstybėmis - Ukraina ir Moldova. Ir rengėme dėrybinės gairės taryboje su valstybėmis narėmis trijų pietų Kaukazo valstybių atžvilgių. Na, o kalbant apie daugia šalį matmenį, viena naujovių rytų partnerystėje ir yra ta, kad yra įtraukiamas daugia šalis matmuo, kuris, mano manimu, apibe, a, a, įtraukia mūsų partnerius į, į tolesnį dialogą bandant geriau suprasti, suvokti, ką reiškia ES teisynas, politikai įvairiose srityse. Ir aš manau, kad tai yra na, tam tikra naujovė ir, kiek suprantu, ta naujovė yra entuziastingai sutikta visų šalių partnerių. Na, o kalbant apie kitą klausimą, nežinau, ar tiksliai supratau. Kalba eina apie orientacinės programas ir kalba eina apie laikotarpį nuo 11 iki 13 metų. Rytų partnerystė kaimynystės politikoje ir 350 milijonų eurų asignavimas. Mes jau veiksmus ketiname pradėti įgyvendinti dešimtaisiais metais, o po to seks ir aišku tolesni veiksmai. Negaliu tiksliai pasakyti, ar daugiau išteklių bus numatyta. Aišku, daug kas priklausys nuo biudžeto galimybių. Taigi aš manau, kad dar būtų gal per anksti apie tai kalbėti. Dabar kalbant apie Baltarusiją. Kaip žinote, dar 2008 metais mes apibrėžėme penkias rytis, kur norėtumėme matyti pažangą jeigu norime artimiau bendradarbiauti su Baltarusija. Na, o po to buvo panaikintas vizų draudimas. Ir atsižvelgdami į pažangą mes suspendavome tą draudimą. Taryb, kelis kartus taryba reikalavo gyvendinti du veiksmus ir komisija na, viena vertus turėtų parengti pasiūlymą dėl jungtinio tarpinio plano, laikinojo plano, kuris būtų tam tikras abstraktesnis planas, jeigu nebūtų aiškesnių sutartinių santykių su, su Baltarusija. Taigi kaip ir dirbame šiame fronte. Taip pat taryba pareikalavo, kad būtų parengtos dėrybinės gairės Ne, jeigu atitinkam, ati, atitink, atitinkamos politinės sąlygos yra ten, tenkinamos pradėti dėrybas dėl visų vizų režimo suprasnimo ir redmisijos sutarties. Taigi mes bandome siekti pažangos tose penkiose srityse. Na ir jeigu nepavyktų tos pažangos pasiekti, tuomet kokie būtų alternatyvūs pasiūlymai valdžios institucijoms. Dabar kalbant apie pilietinės visuomenės įtraukimą. Aš bendrai galėčiau pasakyti, kad esame užmesgę daug kontaktų su pilietinė visuomenė, turime užmesgę kontaktus e, per taip vadinamąją pažangos ataskaitą, per jos rengimą, dabar įpusėjome šiame darbe. Taip pat rengiame ataskaitas apie informaciją, tam tikrus vertinimus, kuriuos gauname iš plėtinės visuomenės, bandome tą informaciją apibendrinti, susisteminti. Na ir rengiame detalesnius veiksmus tose veiksmų programuose ir, jeigu reikia, bandome pasikonsultuoti su plėtinės visuomenės organizacijomis, rengdami tuos veiksmus. Galeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už pateiktus komentarus. Žinote, jog komitetas ir parlamentas remia šią priemonę. Turime politinį interesą, kad gerėtų santykiai su šiomis šalimis, gilėtų taip pat. Klausimas būtų toks, kaip reiktų sukonkretinti tas politikas, kaip gauti konkretesnių rezultatų. Taigi norėčiau išgirsti kiekvien, bent įvardinant bent po vieną projektą kiekvienoje šalyje, kuriuo jūs didžiuojatės. Projektą, kuris atitinka mūsų e, tikslus, mūsų lūkesčius Armenija, ar Azerbaidžanas, Gruzija, Moldova, Ukraina ir Belarusijos, Baltarusijos, atsiprašau, atvejais galėtumėte kiekvienoje iš tų šalių įvardinti bent po vieną projektą, kad kuris buvo, tarkime, suplanuotas 7 metais, o 9 mes galime pasidžiaugti jo sėkme. Mums reiktų mm, pasinaudoti tokiais pavyzdžiais ir paviešinti juos, kad visuomenė žinotų, ką mes darome. Ačiū, ponas Protasievičius. Thank you, Chair. You, you will not be surprised that I will be asked. Tikriausiai nenustepsite, kai paklausiu jūsų apie Baltarusiją. Taip pat grįžtu prie klausimų, kurį anksčiau iškėlė vienas kolega turbūt vienintelis yra paskelbtas komisijos dokumentas dėl Europos kaiminystės ir partnerystės priemonės ir Baltarusijos, nes dabartinė ataskaita nesispindi Baltarusija. Galbūt yra atėjęs laikas paklausti jūsų kai ko, nes 7-13 e, metais metu, kai dabartinėje dabartinėme etape, man atrodo, egzistuoja du prioritetai Baltarusijos atžvilgių. Vienas pagyvinti žmonių tiesioginius kontaktus. O antras dalykas būtų, kuris labai svarbus, paraleliai su dėrybomis, su Baltarusijos valdžia, kurios vyksta gana sparčiai. Kaip pasakė ponas Tringarelį, jos yra. Mingarelė, atsiprašau, yra daug žadančios, bet dabar bandoma apriboti bet kokį Baltarusijos pilietinės visuomenės dalyvavimą šiuose darybose ir opozicijos. Pažiūrėkime į skaičius. Lėšos numatytos Baltarusijai pagal nacionalinį indikatyvinę programą 20 milijonų siūloma, bet aš su tuo ir sutikčiau, kadangi Baltarusijos padėtis yra ypatinga. Tačiau 70 procentų mm, lėšų yra socialiniai plėtotė, o 30 demokratijos plėtotė ir gerai valdysenai. Klausimas, ar galima būtų padidinti lėšas antrajai daliai, ir tai yra labai svarbu mūsų ryšiams su Baltarusija, e, remti demokratiją ir gerą valdyseną. Ir Baltarusijos valdžia dabar daro viską, kad išspirtų e, pilietinę visuomenę, neleistų jai dalyvauti. O ji E, kalba apie laipsnišką demokratizacijos procesą. Tuo tarpu Baltarusijos valdžia bando visiškai neleisti e, jokio opozicijos dalyvavimo, palaikant santykius tarp ES ir Baltarusijos. Tiek, ačiū. Ar kitas klausimas būtų? Ne, tai prašom atsakyti. Atsakysiu į paskutinį klausimą ir paprašysiu kolegą sėdinti man iš dešinės atsakyti į pirmą klausimą ir pateikti tam tikrų pavyzdžių. E, pone Protasievičiu, mes žinome, kad jums labai rūpi Baltarusija ir mes su jumis daug dirbame šioje srityje, gerai bendradarbiaujam. E, politinė padėtis gana nebuvo paaiškinta, nebuvo aiški ir už tai mes perėjome į antrąjį etapą, antrus metus programos. Jūs pasitavote lėšas e, numatytas ilgesniam laikotarpiui. Mes bandome dabar e, bandyti planuoti ir galvoti, kaip reikėtų numatyti keletą scenarijų ateityje ir paskui atliksime peržiūrą, kai jau bus tinkamas laikas tam, galbūt po metų ir tada pakeisime savo praktiką. Mes kalbame apie Europos kaiminystės ir partnerystės priemonės pagalbą. Turime ir kitų priemonių. Pavyzdžiui, žmogaus teisė, demokratija. Jūs apie tai kalbėjote. Demokratijos ir žmogaus teisų dar priemonė egzistuoja, kitas nevalstybiniai veikėjai vietos valdžia. Tai yra programos, pagal kurias teikiamos stipendijos ir dotacijos ir tai yra labai svarbu. Ačiū. pirmininkė. Jau galima, aš pasisakysiu, esu iš Europėd atsakingas už programų įvykdymą. Ir dabar yra mums gera galimybė pateikti jums e, keletą pavyzdžių, tokių iš anksto nelabai parengtų. Pirmasis pavyzdys – susijęs su šios popietės e, konferencija apie išalytus konfliktus tarp Ukrainos ir Moldovos. Jau keletą metų e, finansuojame misiją veikiančią pasienyje. E, policijos pareigūnams teikiame pagalbą, jų yra iš keletos šalių ten. Taip pat bandome sutelkti policijos ir muitinės pareigūnus, bet ne tik tai šalyje, bet abiejose sienos pusėje aplink Padniestrę. Tai yra tiesioginis atsakas siekiant sušvelninti nau, neigiamas pasiekmes, kovojant su sukčiavimu tarp tautiniu nusikalstamumu. Šioje teritorijoje taip pat vykdoma ir dvišalės programos, bandoma pasimokyti iš to, ką jau sužinojame Padnestrėje, kalbu apie muitinę, sienos kontrolę, taip pat yra Ukrainoje ir Moldovoje vykdomos tam tikros teisingumo sitie programos. Mes žiūrime į Ukrainos įsipareigojimus pagal readmisijos sutartį, kur yra pasirašyta su Europos Sąjunga. Dėl Gruzijos mes labai stengiamės e, pasiekti rezultatų ir jūs labai daug čia padėjote dėl viduje perkeltų asmenų grįžimo ir pagalbos jiems. Mes taip pat e, e, bandėme spręsti problemas, pagerinti padėtį nepilnamečių sulaikymo įstaigose taip pat ir visoje sistemoje mes e, taip pat žiūrėjome į tai, kaip ir vyksta teismo procesai nepilnamečių. Tai yra labai sudėtinga tema. Armenijoje mes e, daug dirbame profesinio mokymo srityje, švietimo sistemoje tos šalies. Azerbaidžianas, paminėčiau pirmiausia, energijos efektyvumo, taupaus vartojimo klausimą. Mes siekiame e, padėti namų ūkiams, užtikrinti švaresnę energiją. Taip pat e, savo matomumą didiname, dirbdami su pilietinė visuomenė. Pavyzdžiui, Azerbaidžiane pernai pasirašėme šešis ar septynis kontraktus, sutartis. Ir ten vis, pilietinė visuomenė yra dar nelabai stipri, bet ji stiprėja, auga. Taigi keletas tokių jums e, automatiškai ateisių į galvą pavyzdžių apie tai, ką mes darome vietoje. Chairman, add... Pone pirmininkė, gal galėčiau paminėti du veiksmus, kurie puikiai iliustruoja mūsų pastangas. Pirmiausiai, aukšto lygio patarėjų grupė, apie ją aš kalbėjau įžanginėme pasisakymime, ji dirba Armenijoje. Tai yra būtent labai tikslus atsakymas iš dabartinius Armenijos poreikius, e, būtinybę padėti vyriausybei identifikuoti problemas susijusias su ekonominė integracija, policijinė asociacija rytų partnerystės kontekste, ką reikia nuveikti bei padaryti. Armenija mūsų paramą labai palangiai priima ir vertina. Mes tą darome e, po to, kai pasikeitė šalyje vyriausybė Liepos pabaigoje mes nusintėme du patarėjus ekonomikos klausimais į naująją vyriausybę. Tikiuosi, šių metų pradžioje galėsime ten dar gausesnę komandą nusiųsti. Jeigu mes prabilsime apie Gruziją, manyčiau, kad dalis finansavimo pagal partnerystės priemonę ir pagal e, stabilumo instrumentą buvo panaudotos labai sėkmingai. Būtent finansavome e, projektus dėl e, padėtus, projektus, kurių tikslas padėti žmonėms, kurie prarado namus dėl 8 metų konflikto, padedame stiprinti visuomenę, taip pat pasitikėjimų stiprinimo priemonės remiame kitas panašias priemonės. Taip pat stengiamės užtikrinti bendrą paramą mūsų tikslams. Pasakysiu, kad šios priemonės yra labai geros ir labai tikslios bei tikslingos. Ačiū. Daugiau nėra norinčiųjų pasisakyti. Tai reiškia, kad galime baigti posėdį. Noriu priminti, kad pusė septynių vyks susitikimas su ponė Madeleine Albright bei jos ekspertų grupė. Jų darbas yra NATO strateginės koncepcijos persvartimas, taigi vėl susitiksime čia po pusvalandžio.